Item number five. Kolegos, penktas darbo tvarkės punktas. Dabar pirmą kartą aptarinėsim rekomendacijos e, projektą, rekomendacijos e, skirtos e, akademinės laisvės klausimams iš ES išorės veiksmams. Tad dabar jau pranešėjas ponas Kan atvyko į salę, tai jeigu jūs pasiruošęs, suteiksiu jums žodį. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad kantriai palaukėt. Savo frakcijos e, vardu mes e, teikiam pranešimą akademinės laisvės e, klausimams ES išorės veiksmams tas klausimas man labai rūpi. Aš pats dirbau profesorium Lankasterio universitete ir išmanau akademinės laisvės klausimus. Tūkstančiai e, akademinių sluoksnių atstovų, studentų, jiems grasinama, jie prieš juos įmamasi smurto arba kartais e, nužudomi. Tad e, stengiamasi tam tikrose vietose kontroliuoti, nutildyti akademinės institucijas, tad grėsmė yra visiems ir e, tokiu būdu neleidžiama, e, neleidžiama e, viešai kalbėti, mokyti. Čia užsipuolama akademinė kokybė ir kartu tai yra kliūtis ekonominiam, socialiniam vystimuisi. Praėjusią savaitę dalyvau Turkijoje kartu su, tai yra žmogaus teisų klausimų misija. Ir matėm, kokių išpolių e, daroma prieš e, akademinių sluoksnių atstovus. Be to nereikėtų pamiršti uigūrų studentų, e, studentų išpolių prieš studentus Irane, Nikaragvoje, kartų įvykių JAV, kartu Rusijoje matom, kaip kišamasi į universitetų laisvę, matėm paskutinių atvejų Vengrijoje. Tad akademinė laisvė E, ir siejama su konstitucinė laisvė. E, būtent akademinė laisvė apibrėžiama kaip laisvė e, mokytis, kleisti žinias, laisvai mąstyti, kartu be cenzūros ir kartu ir Tad akademinės laisvės pažeidinėjimas susijęs su vienos pagrindinių žmogaus teisų pažeidinėjimu. Tai susiję dažnai su kitų teisų, tokių kaip žodžio laisvės, susirinkimų laisvės pažeidimu. Bet dažnai tokie atvejai apie juos nepranešama. Tad mes kalbam apie tikrai pirmą žingsnį tam, kad būtų galima rasti sprendimų. Reikėtų pabrėžti visais atvejais, e, kokia svarbi yra akademinė laisvė. E, kai kurie universitetai jau tikrai praneša apie akademinės laisvės pažeidimus, bet dėl finansinių ir kitokių apribojimų dažnai dažnai e, studentai, sakykime, negali pasinaudoti mokymo programų galimybėmis. Ir mes tikrai turėtume e, remti e, akademinę laisvę, padėti studentams ir profesoriams. Ir čia šiame pranešime pateikiam tam tikrų iniciatyvų, kaip būtų galima teikti paramą akademinių sluoksnių atstovams, kalbama apie atskaitomumą ir kartu veiksmus, kuriais būtų galima užkirsti kelią būsimiems išpoliams prieš akademinę laisvę. Ačiū ponė pirmininkė uždėmesi ir dabar toliau pasiruošęs dirbti su kolegomis. Dar kartą labai ačiū ponė pirmininkė, kad palaukit kantriai manęs ir kad dabar mes galim aptarti šį pranešimą. Labai ačiū, Vadžit Kan, už jūsų pastabas. Na ir dabar diskusijos. Penki kolegos pasiprašė, paprašė žodžio Penki kolegos perskaičiau jų pavardės, skiriu e, po dvi minutės kiekvienam, turbūt daugiau prašančių nebus. Dėkoju už man suteiktą žodį, ačiū pranešėjui už pristatytą pranešimą. Dabar pereisiu prie vengrų kalbos, tad kviečiu kolegas užsidėti ausines. Labai svarbu yra pasakyti tai, kad žmogaus smalsumas yra susijęs glaudžiai su akademinė sritimi. Būtent dėl smalsumo yra atliekama, atliekama daugiausia tyrimų. Taigi yra tokių šalių, tenka tą pripažinti, kur akademinė laisvė yra iškilęs pavojus. Gaila, bet tai yra bendras, bendro paužiūrį reiškinys daugelį šalių. Tad turime žinoti, kad ekonominė laisvė e, ir akademinė laisvė reiškia skirtingus dalykus skirtingose šalise. E, tai, kas normalu vienose šalise, yra visiškai neprimtina kitose. Akademinė laisvė yra ta sritis, apie kurią turime diskutuoti čia Europos parlamente. Tačiau turime pernelyg tos temos nepolitizuoti. nes e, štai ir mano kolega kalbėjo, pažiūrėjau, apie trečiojo pasaulio šalių problemas ir kartu paminėjau Vengriją. Na, nežinau, ar visą tai yra susiję ir apie tai visą reikia kalbėti Europos parlamente. Mes apie tai esame kalbėjome Centrinės Europos e, universitete ir, na, nežinau, ar Vengrijoje akademiniai laisvė kyla toks didelis pavojus. Mūsų užduotis yra užtikrinti, kad mūsų švietimas būtų kokybiškas, kad jis būtų kokybiškas ir ES išorėje ir kad mūsų humanitarinė pagalba, taip sakant, šis ir tie nepakenktų svarbiausiams akademiniams principams. Studentai turi būti, kai turime primti dėstytojus iš užsienio ir studentus, bet visa tai turi nepakenkti svarbiausiam švietimo principams. Mes turime neskatinti proto nutekėjimo, nes tai yra pavojinga tendencija. Turime atkreipti dėmesį į statistiką. Aš norėčiau paklausti, kokiais statistiniais duomenimis remiate savo pranešime. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Kolega Kučiuk, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Pirmiausia, noriu pasveikinti gerbiamą kolegą, poną Kan, už parengtą pranešimą Jis yra gerai subalansuotas ir išsamus. Jame kalbama apie akademinės laisvės užtikrinimą ES išorės veiksmų srityje. Aš esu Aldė šešėlinis pranešėjas, remiu pateiktas rekomendacijas, nes tai padeda įtvirtinti akademinę laisvę, o tai yra mūsų išorės veiksmų, sakyčiau, politikos sudėdamoji dalis. Mes turime dėti papildomas diplomatinės pastangas, kad nebūtų kenkiama akademiniai laisvė, kad nebūtų puolami dėstytojai ar institucijos, kurie dirba, kad jie išvengtų išpolių, sulaikymų ir panašiai. Maničiau, kad reikia parodyti studentams, akademikams, e, akademinio pasaulio atstovams ir universitetams, kurie patyrė atakas. Mes taip pat teiksime pakeitimus tekstui, bet apskritai aš manau, kad rekomendacijų yra pripažįstama, kaip svarbu yra kovoti su grėsmėmis kylančiomis akademiniai laisviai pasauliniu ir Europos mastu. Ačiū. Ačiū ponui Kučiuk, dabar ponas Kastaldo, FDD frakcijos vardu. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dažnai kalbame apie tą švelnėją e, jėgą Europos Sąjungoje. Ir e, aš noriu pasakyti, jog labai džiaugiuosi e, kolegos e, Važydo pranešimu. ES visuomet e, rėmė e, akademinio pasaulio sukilėlius, kurie pasisako už laisvę. Tačiau šitiems dalykams dabar iškyla grėsmė net ir Europos Sąjungoje ir dar labiau už Europos Sąjungos ribų. Žinome, kad Turkijoje daug universitėtų uždaryta, daug mokslinių darbuotojų atleisti iš darbo arba kali kalėjime, yra cenzūra taip pat ir e, Kinija taip pat e, imasi panašių priemonių. E, Kinija yra užblokavusi apie 300 mokslinių straipsnių, kurios kalbama apie Tibetą, apie Tiananmen aikštės žudynės. Ir tai kelia labai dėlį susirūpinimą. Taip pat e, man nerima kelia ir daug e, kitų faktų. Labai uh, didelį e, susirūpinimą e, kelia tai, jog ne, e, nėra užtikrinama laisvė mokytis įvairių dalykų, tuo naudojasi įvairios diktatūros. Tad labai gerai, kad pranešime yra vardinami įvairūs akademinės laisvės pažeidimo atvejai. Reikėtų taip pat akcentuoti ES veiksmus šioje srityje ir akcentuoti įvairių egzistuojančių programų svarbą. Norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjui Važyd Kan, jo pranešimas yra puikiai iniciatyva. Ačiū, Fabio Kastaldo. O dabar pasisakys kolega Apitidėjus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nėra jokios abejonės dėl to, kad akademinė laisvė yra svarbus dalykas, nes tai yra glaudžiai susijusi su minties ir žodžio laisvė. Tai yra labai jautri tema. Mes bandome išmokyti jaunus žmonės, jaunus akademinio pasaulio atstovus. Jie turi žinoti, kas yra laisvė, kas yra demokratinė aplinka. Todėl ir manau, kad šis pranešimas yra labai svarbus, jį parengė mūsų kolega Vadžyd. Mes prieš, smeig, prieš smergdami bet kokį smurtą trečiosiuose šalise turėtume taip pat apžvelgti ir tai, kokie pažeidimai yra vykdomi ES viduje, valstybėse, narėse. Nes yra tokių pažeidimų. Štai turime Švedijos pavyzdį, kur profesoriai neturi laisvės kalbėti, pažiūrėjau, apie skirtumus tarp vyrų ir moterų. Tie, kurie tai daro, yra persekiojami. Mes, sakyčiau, prieš kritikuodami savo kaimynus turėtume pasižiūrėti, ar pas mus namie viskas tvarkoj. Pirmininkas dėkoju. Kolega Schaffhauser, prašau. Na, suprantama, akademinės laisvės svarba yra didžiulė. Norėčiau, kad būtų pateikta siūlymų dėl to. Pavyzdžiui, viduramžiuose, viduramžių metu Sorbona turėjo specialų ekstrateritorinį statusą. Kolegos, teikite siūlymus tam, kad jūsų pranešimas nebūtų gerų intencijų sąrašas, bet kad būtų galima pasiekti tos laisvės. Ir pirmasis žingsnis, sakyčiau, būtų toks, reikėtų suteikti tokį status universitetams kaip ambasadoms, su visu tuo, kas iš to išplaukia. Tada aš jums štai pateikiu tokį siūlymą, tikiuosi, kad jį atsižvelgsite, įtrauksite jį į dokumentą ir tuo būdu akademinė laisvė galės progresuoti. Kai pavyzdžiui, universi... kai universitetą remia koks nors asmo. Minutėlė, sako pirmininkas. Panašu, kad nėra vertimo į anglų kalbą. Ar galėtų kažkas pasirūpinti išspręsti šią problemą? Vertimo nebuvo. Teko pirmininkas nėra žmogaus, kuris galėtų išversti pasisakymą iš prancūzų kalbos į anglų, stebisi kalbėtojas. Taigi, problema išspręsta. Norėčiau pasakyti kolegą iš savo pirmą pamastymą. Reikėtų pasižiūrėti, kokius siūlymus būtų galima pateikti. Ir pirmas iš tų siūlymų būtų suteikti universitetams tokį statusą, kaip pavyzdžiui, ambasadoms. E, Viduramžiojais, pavyzdžiui, Sorbonos universitetas turėjo ekstrateritorinį statusą tam tikrą. Tai buvo savotiškai šventa vieta. Taip ir buvo. Iš pradžių. Sorbona buvo šventa vieta. Kai dėl pačios akademinės laisvės, kai universitetas, pavyzdžiui, ponui Sorošui, tampa karo vieta ar politinės kovos rengimo vieta su valstybe, tai tas statusas nebėra toks. Ponas Sorošas universitetus bando paversti politiniais perversmų instrumentais. Jis iškreipė universiteto vietą ir savoką. Ne ponas Orbanas bū, turi būti smerkiamas šiuo atveju, ponas Sorošas, nes jis naudoja universitetus tam, kad būtų galima vykdyti politinę propagandą. Gėdingas žingsnis. Aš dar e, norėčiau pridurti, kad būtų įdomu patirinėti pono Sorošo ryšius su užsienio valstybėmis, galiomis ir kartais organizuoto nusikalstamumo struktūromis. Taigi aš manau, kad šiuo atveju reikia sustiprinti universiteto ir akademinės laisvės statusą, tačiau negalima visko supainioti tam, kad būtų galima užtvot Vengriją eilinį kartą. Dėkui. Okay. Finally, Ir galiausiai pasisakys kolegė Aliomariai. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu dirbusi universitete, būsi dėstytoja, tad noriu pasveikinti kolegą Kan parengusi šį pranešimą. Ir norėčiau pasakyti, kad remiu pranešimą iš esmės. Aš tik tai norėčiau paminėti tokį dalyką, kurį iškėlė šiek tiek ir kiti kolegos. Ir jūs pats, ponia Kan, e, paminėjote trumpai. Tai yra santykis tarp universiteto laisvės ir žodžio laisvės. Aš manau, kad mes negalime nepaisyti šio santykio. Nes akademinė laisvė su žodžio laisvė yra glaudžiai susijusi. Mes matome kai kuriuose šalise, kad ir mūsų šalise šiandien, kad e, negacionizmas ar žodžio laisvės ribojimai įsigali universitete arba seksistinės kai kurios tendencijos. Mano supratimu, negalima sakyti, kad. Bet dėl to, kas man reikėtų padiskutuoti, negalima sakyti, kad akademinė laisvė Yra laisvė reikšti, ką nori. Netiesa, pavyzdžiui. Bet e, aš manau, kad reikėtų susitarti, ar akademinė laisvė turi siekti ir tai, ar neturi tai būti. Kadangi mūsų šalių pozicijos yra skirtingos, manau, kad reikėtų diskusijos šiuo klausimu ir manau, kad reikėtų aiškiau formuluoti šią temą, nes reikės uh, E, parodyti, ko gero, kad mes netmetame žodžio laisvės problematikos, kalbėdami apie akademinę laisvę, nes universitetams, akademiniam pasauliu tai yra svarbu. Dėkui. Ačiū, sako pirmininkas, ar būtų daugiau kolegų norinčių pasisakyti. Man sunku užtat jūsų pavardę. Prašau, kolega. Dėkoju. Norėčiau paklausti ponios Aljo Marijai. Dėl to, ką jinai pasakė, įminėjo, jog ponas Kan, kad, kad kartais universitetuose kalbama nei šis, nei tas, ar sakoma netiesa, ką jūs turite omeny. Pone Kan, gal galėtumėt e, Pono Kans pranešimas vartant, ponė Alijo Maryt, labai trumpai. Aš sakiau štai ką. Mes turime padiskutuoti apie tai, ar akademinė laisvė leidžia sakyti viską, tai yra diskusijos klausimas, ar akademinė laisvė vis tik turi būti taikomos ant tokios ribos. Atskirose šalyse, man atrodo, vyrauja skirtingos pozicijos šiuo klausimu. Aš bandau pasakyti, kad pranešime mes negalime neužkabinti to klausimo. Tai svarbu, kad tam, kad pranešimas būtų dar tvirtesnis. Pirmininkas, dėkui, kolegos. Kalbėti atrodo nori daugiau kolegų, bet mes vėluojame. 15 minučių buvome skyrę šio klausimo nagrinėjimui. Jums leidus aš norėčiau laikytis nustatyto grafiko, nes diskusija dar tęsis, argumentais bus dar progų pasikeisti. Tad dabar keliaukim toliau prie šešto darbo tvarkės klausimų 15 minučių vėluodami, tad kuo trumpiau, tuo geriau. Kalbėsime apie pažangos ataskaitas. Iš šiuo atveju kalbėsime apie Serbiją ir Kosovą. Aš esu pranešėjęs Serbijos klausimų, tad trumpai pateiksiu svarbiausius dalykus. Iki e, dar vasaros, birželio 22 vyko pirmas svarstymas. 23 e, rūpiučio buvo terminas pakeitimus pateikti. Mes sulaukėme 39 pakeitimų, 86 mažiau negu 2016 metais nes jūs prisimenate, kad mes aptarinėjome tų šalių klausimus ir pernai. Dauguma pakeitimų e, kalba apie tai, kad svarbu įtvirtinti regioninį bendradarbiavimą, užtikrinti mažumų teisės ir panašiai. Tai buvo jūsų dėmesio daugiausiai sulaukia pakeitimai. Antradienį po pietų e, įvyko su šešėliniais pranešėjais labai konstruktyvus posėdis. Mes nusprendėme, kad, kad rezoliucija turi būti kuo labiau subalansuota ir aš manau, kad mums pavyko tai padaryti. Mums labai svarbu, kad Serbija būtų paskatinta ir toliau likti europinėme kelyje. Ir tuo pat metu e, svarbu buvo palikti galimybę šaliai E, susitvarkyti tuos dalykus, kuriuos dar reikia pagerinti, kai kurias politikos rytis išspręsti. Sulaukėme daug kompromiso pakeitimų, jie apima beveik visus pakeitimus. Noriu padėkoti šešėlinėms pranešėjams už atliktą puikų darbą, ypač ponui Šoltes kuris yra šešėlinis pranešėjas ne tik tai dėl Serbijos, bet taip pat dėl Kosovos yra pagrindinis pranešėjas. E, pirmą kartą mums pavyko Serbijos ir Kosovo pranešimus parengti panašių metų, e, dirbant tiems patiems pranešėjams ir aš manau, kad tai yra didžiulis pasiekimas. Taip parlamento balsas bus girdimas geriau. O dabar išklausysiu jūsų pastabų. Afete bus balsuojama e, spalio 8 ar 9 dieną. O dabar periname prie kalbėtojų sąrašo, kuris yra pakankamai spūdingas. Dabar turime aštuonis užsirašusius kolegas norinčius pasisakyti. Turime 15 minučių. Tad pabandykime tilpti kiekvienas į dvi minutės ir pradėkime nuo pono Kukan, kuris yra iš vakarų Balkanų. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjau. Ačiū Jums už atliktą darbą. Manau, kad pranešimas yra gerai subalansuotas. Jis padėjęs Serbijai įtvirtinti savo stipriasias pusės ir pastebėti silpnasias. Tikiu, kad šalis žengia teisingų kelių, įsitraukus į šį procesą. Tai yra viena iš svarbiausių Europos integracijos šalių dabar, jai reikia tolesnės pažangos, tolesnio progreso. Pakeitimai yra tokie, kurie turėtų padrasinti Serbijos administraciją spręsti problemas glaučiai susijęs Europos integracijos procesu jie yra susijęs su teisinės valstybės principais, teisinės sistemos principais, e, pilieti, piliečių laisvės e, klausimais, taip pat e, parlamentinius procesus raginama pagerinti. E, Serbija žengia sparčiai Europos integracijos keliu ir pavyzdžiui, rinkos ekonomikos, transporto srityje yra pasiekta reikšmingos pažangos. Labai svarbu yra paskatinti kad e, reformų rezultatai būtų aiškiai apčiuopiami esminėse sritise, tokiuose kaip teismų sritis ar kova su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Džiugu matyti, kad Serbija elgėsi aktyviai, kad ji skatina regioninį bendradarbiavimą, kad e, gražiai bendrauja su savo kaimynais. Regione Serbija yra viena iš svarbiausių partnerių ir aš manau, kad vieną gražią dieną mes turime turėti galimybę dirbti visi kartu ES. Ačiū. Dėkoju sako pirmininkas, dabar pasakys Danė Fajon, jinai yra šešėlė pranešėja iš Socialdemokratų frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pirmiausia padėkoti už puikų bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais, taip pat ypač su ponu Šoltas, kurį jūs pirmininkė minėjote. Puiku, kad e, jautriausiais klausimais e, e, dėl šių štai abiejų pranešimų susiklostė panaši nuomonė, panašios pozicijos. Džiaugiuosi, dėl pasiūlytų kompromisų. Mūsų e, frakcija pastebė, kad į mūsų pakeitimai buvo įtraukti į kompromisus ir norėčiau pabrėžti 18 kompromisinį pakeitimą. Ten yra kalbama apie žiniasklaidos laisvę arba, pavyzdžiui, 21 kompromisas, kur kalba apie Romų padėtį. Džiugu, kad mūsų pakeitimas dėl Kosovo politikų žudinių buvo įtrauktas 24 kompromisą. Tačiau dėl žiniasklaidos padėties, net jeigu tai ir yra įtraukta į kompromisinį pakeitimą, e, mes norime pasakyti, kad situacija šalyje nesikeičia labai reikšmingai, ji negerėja. Ta turime ir toliau savo kritiką kartoti tiek, kiek reikės, kad žiniasklaida ją išgirstų, kad šalis į tai reaguotų. Mes taip pat nematome reikšmingo pagerėjimo naudojantis skubos procedūromis parlamente. Tai sumažina galimybę reikšmingiau veikti opozicijai. Jūs kalbėjote apie tai, kad 25 kompromisas buvo vienas iš reikšmingiausių. Tai yra dėrybos tarp Serbijos ir Kosovo ir galimi sienos problemų sprendimai. Žinau, kad parlamentui tai yra labai jautrus klausimas ir žinau iš Kosovo parlamento, kad tikslas buvo parengti abiems tą patį tekstą. Mums pavyko, tačiau iš Slovenijos patirties galiu pasakyti, kad, kad kai kalbama apie sienos e, pajudinimo reikalus, kad tik pradedama kalbėti, paprastai regionas yra destabilizuojamas reikėtų tai atsižvelgti. Norėčiau paremti pono Kukan pakeitimą 133. Jis nebuvo įtrauktas į kompromiso pakeitimus, bet aš manau, kad tas pakeitimas yra svarbus, Tai yra dėl, dėl piknaudžiavimo valdžia ir tam užkirtimo kelio e, pakeitimas. Taigi mes taip pat manome, kad reikėtų kalbėti apie kitą klausimą - vizų liberalizavimą su Iranu klausimu. Ir mes tikimės, kad iki metų pabaigos sulauksime teigiamo pranešimo apie Serbiją. Taigi, Serbija ketina liberalizuoti vizų režimą su Iranu, turime į tai taip pat atsižvelgti. Ačiū, Alde vardu pasakys Ivo Vaigal. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turime puikų tekstą. Ten, be kita ko, kalbam apie galimybę ES plėsti, apjungiant ir Vakarų Balkanų valstybės. Serbija tuo būdu priartėja prie ES. Šiame regione šalis vaidina didelį vaidmenį, nors ir lietai, bet šalis artėja prie ES. Situacija politinė stabilizuojama. Tačiau dar lieka problemų, pavyzdžiui, susijusių teisinės valstybės principai, su žiniasklaida, su požiūriu į mažumas, su vidaus demokratijos dalykais. Santykiai su politikais, su politinėmis struktūromis, skaitant Europos parlamentą, taip pat yra probleminis dalykas. Kai dėl dialogo su Kosovu. Pavyzdžiui, sienos nustatymo problema, tai irgi tebėra neišspręsti klausimai. Santykiai su kaiminėmis valstybėmis irgi dar turėtų, turėtų būti reguliuojami geriau. Serbija turėtų žinoti, kad ES nori, kad Serbija taptų ES nare bet tai reiškia, kad šalis turi priimti visas ES vertybės, įskaitant užsienio politikos ir saugumo principus. Ačiū. Pirmininkas, ačiū Ivo Vaigal, kolega Šoltas, šalių frakcijos vardu. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už tai galėtumės pasisakyti. Ačiū ponui Makalister pranešėjui. Ačiū už labai konstruktyvų bendradarbiavimą, rengiant abu pranešimus e, ir apie Serbiją, ir apie Kosovą. Kalbant apie Serbiją, tai yra puikus pranešimas ir aš manau, tai e, apima visus siūlytus pakeitimus, buvo pasikti, pateikti puikiai kompromiso pasiūlymai. Aš manau, kad šis pranešimas atspindi realų situacijos vaizdą, koks yra Serbijoje. Buvo pateikta daug gerų iniciatyvų e, daugeliu sričių šioje šalyje, tačiau tebėra tokių sričių, kur pokyčių trūksta arba kur jie yra menkesni negu norėtųsi. Kolegos jau kalbėjo apie tas rytis, pavyzdžiui, teisinės valstybės, principų taikymas, mažumų klausimai, e, žiniasklaidos situacija ir panašiai. Aš taip pat norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Tai yra baudžiamosios teisės aspektai kai kurie, ypač kalbant apie nusikaltimus, kuriuos atlieka e, kai kurios individualios įmonės. E, joms buvo konfiskuota nuosavybė. Man atrodo, reikia šį klausimą labiau sureguliuoti ir pasižiūrėti, kas turėtų būti daroma. Kova su organizuotu nusikalstamumu, kova su korupcija vėlgi yra tie klausimai, kur dar reikėtų labai rimtai padirbėti. Daug ką būtų galima nuveikti tam, kad situacija pagerėtų. Tai, ką matome dabar, yra tiesiog politikų kalbėjimas, kartais manevrai daromi, kad ta kova netaptų intensyvesnė. Demokratijos lygis turėtų aukti. Norėčiau pasakyti, kad negerai, jeigu parlamentas naudojasi E, tomis skubos procedūromis tam, kad būtų galima kuo greičiau įgyvendinti teisės aktus, kurie apskritai neturėtų būti priimti tokiu būdu, skubos procedūros būdu. Yra taip pat ir piknaudžiavimo procedūromis parlamentu, nes parlamentas, pavyzdžiui, užkerta kelią opozicijai pateikti savo nuomonę kai kuriais klausimais. Pranešime taip pat kalbama apie gerus santykius su kaimynais, ypač tarp Serbijos ir Kosovo. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad ateityje pagaliau pamatysime šviesą tunelio gale. Tai reiškia, kad mes gal pagaliau galėsime rasti reikiamus sprendimus. Ačiū. Ačiū ponui Šoltės, sako pirmininkas. FDD frakcijos vardu pasakys Fabio Kastaldo. Dvi minutės, prašau. Dėkuoju. Dėkuoju pranešimui pranešėjui Davidui už atliktą darbą, už kompromisinių pasiūlymų e, teikimą ir už kitų pakeitimų teikimą. Iš tikrųjų, Vakarų Balkanams nusinčiamas labai geras e, signalas, kaip e, Europos Sąjunga. Mes taip pat susidurime dabar su gana sudėtingu laikotarpiu. Ir čia yra aptariami svarbiausi aspektai. Taip pat minimas istorinis sustarimas tarp Makedonijos ir Graikijos. Europos parlamentas turi dabar pasinaudoti e, pasiektų pagreičių ir e, konstruktyviai vertinti vykstančius e, procesus. Aišku, yra jautrių aspektų. 25 pakeitimas, kur kalbama apie Kosovo ir Serbijos susitarimą dėl sienų. Tai yra sudėtingas klausimas, tačiau e, e kompromiso e, turinys yra subalansuotas. Aišku, reikia turėti e, omenyje, kad abi pusės turi geranoriškai susitarti dėl šitų dalykų. E, pastaraisiais metais e, didžiausia rizika kėlė e, tam tikra stagnacija e, šio proceso plotmėje, nes reikia suteikti europinę perspektyvą Serbijai. Serbija yra mūsų e, svarbi partnerė tame regione, draugiška mums valstybė, todėl e, E, turėtume e, siekti, kad kuo greičiau Serbija ir kitos regiono valstybės taptų mūsų šeimos narėmis, nors jos dalinai jau ir yra mūsų šeimos e, narės. Dėkuoju Fabiju Kastaldo, dabar panas Šafhauser, ne frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Mano nuomonė, Serbija iš tikrųjų priklauso Europai, sakau ne Europos Sąjungai, bet Europai, tai yra Europos valstybė ir integracija į Europos Sąjungą, man atrodo, yra geras dalykas šitai valstybei. Keletas pastebėjimui. Šita valstybė yra tam tikras lieptas tarp Europos ir Rusijos. Kodėl mes turime kritikuoti tą valstybę? Serbija deda labai daug pastangų, kad santykiai, mūsų santykiai su Rusija būtų geresni. Jis taip pat palaiko gerus santykius su Europos Sąjunga. Jis yra tam tikras lieptas. Ir turime skatinti šį Serbijos vaidmenį, turime akcentuoti šį vaidmenį ir jos e, indėlį į pusiausvėros palaikymą tarp Rusijos ir ES Nežinau, e, e, ką daro vokiečiai, pavyzdžiui, šioje srityje, siekdami tokios e, pusiausvyros. Toliau preambulėje yra kalbama apie 89 metų karo neteisėtumą, taip pat yra akcentuojamas Serbijos suvereniteto klausimas. E, jos santykių su Kosovu e, kontekste, man atrodo, kad e, šitie dalykai galbūt nėra pakankamai e, atskleisti pranešime. Dėkuoju. Dėkuoju. Išklausime visus šešėlinius pranešėjus. Tačiau dar e, septyni kolegos nori pasisakyti, tad kalbėjimo laiką turi apriboti vieną minutę. Pone e, Šuica pirmiausiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti e, pranešėjai už šį subalansuotą ir išsamų pranešimą. Aš pateikiau porą pakeitimų, kurie susijęs su nacionaliniu ir politiniu mažumo atstovavimu Serbijos E, parlamente, taip pat e, e, tai susiję su mažumų e, kalbomis ir programomis, kurios transliuojamos vietinėje televizijoje jų kalbomis. Toliau e, taip pat e, reikia spręsti e, karo aukoms išmokamų kompensacijų e, klausimą. Mes e, visiškai palaikome Serbijos e, integraciją į ES ir taip pat turime džiaugtis dėl Belgrado ir Prištino santykių normalizavimo ir pasisakome už tolesnį dialogo plėtojimą. Dėkoju. Ponas Picula. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pirmininkui pranešėjai už puikų pranešimą. Jame yra e, visai esminė informacija apie pokyčius, kurie vyko pastaraisiais e, metais. Yra taip pat ir kai kurių e, problemų keliančių aspektų, tai yra spaudos laisvė, piliečių laisvės, taip pat kai kurios problemos susijusios su užsienio politika. Aš manau, kad reikėtų taip pat daugiau skaidrumo dėl partijų finansavimo ir rinkiminės, rinkiminės kampanijos e, metu, taip pat e, regioninės politikos srityje reikia spręsti dar egzistuojančius e, konfliktus. Tai yra būtina sąlyga integracija į Europos Sąjungą, taip pat yra mažumų klausimas, dingusių bežinios asmenų klausimas, bei e, veiksmai, kurių reikia imtis e, dėl karo nusikaltimų. Aš manau, kad e, išorės veiksmų tarnybos pasiūlymas galėtų būti tinkamas mūsų darbo pagrindas ir e, tai galėtų padėti siekti normalizavimo ir stabilumo šiame regione. Dėkoju. Dabar ponas Epitidėjos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Serbija deda pastangas, kad atitiktų ES integracijos kriterijus. Kai kuriuose srityse padėtis gera, kai kuriuose sektoriuose yra vėluojama, kai kur kyla problemų. E, reikia pabrėžti, jog ES traktuoja Serbiją objektyviai. Serbija ir turi būti traktuojama lygiai taip pat kaip ir visos kitos e, e, Vakarų Balkanų valstybės. Čia turi būti remiamasi objektyviais kriterijais bei reformų proceso vyksmu. Serbijos e, pastangos Europos integracijos srityje neturi Mm, būti vertinamos subjektyviai ES. Dėkuoju, ponas Prėda. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Noriu pabrėžti vieną politinį aspektą. Tai yra Serbijos prezidento įtaką Bosniai Hercegovinai. Rinkimai vyks už kelių savaičių ir buvo kreiptasi į poną Vučič, kad e, jisai e, pabandytų nuraminti poną Dodič. Dabar e, vyksta rinkiminė kampanija ir yra kritikuojama e, vadinamoji vakarų pasaulio įtaka Bosnijoje ir Hercegovinoje. ir e, ponas Vučič taip pat palaiko Putiną šiame e, kontekste, toje antieuropinėje kampanijoje. Tad e, aš manau, kad mes tikrai ne, neturėtume e, padėti šitoje valstybėje dominuoti Maskvos balsui. Pone Anderson, dėkoju, ponė pirmininkė kaip dele, tarparmentinių santykių su Serbija delegacijos narė, noriu pasakyti, jog pranešimas yra subalansuotas ir geras. Mes lankėmės spalio e, mėnesį Belgrade. E, mes e, vizito metu akcentavome teisinės valstybės principus, taip pat uh, E, labai svarbus aspektas e, dėrybose dėl e, narystės yra prieiga prie teisingumo sistemos bei piliečių teisės. Yra padaryta pažangos dėl kompromisų, dėl kompromisinių pasiūlymų, tačiau aš manau, kad mūsų komitetas turėtų akcentuoti socialinę partnerystę ir socialinį dialogą su Serbijos visuomenė, nes tai prisidės prie uh, ateities Serbijos vystimosi ir dialogo plėtojimo. Ponas, ponės Sofku. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją, puikiai atlikus darbą ir taip pat linkime Serbijai ko geriausios kloties integruojantis į Europos Sąjungą. Mano pranešimai, nors kol kas aš dar e, neskaičiau kompromisinių e, e, pakeitimų pasiūlymo, tad aš tik tai e, darau nuorodą į savo pakeitimus. Tai yra susiję su vizų liberalizavimu su Iranu bei su imigracija. Tad e, e, e, tas vizų liberalizavimas yra panašus į vizų liberalizavimą su kitomis e, e Persų įlankos valstybės. Aš e, manau, kad e, mes e, turime atsižvelgti į šį aspektą. E, nes tai gali kelti tam, tam tikrą riziką dėl to, kad kai kurios e, valstybės gali e, piknaudžiauti tokią e, sistemą, užtikrindamas galimybę savo piliečiams laisvai judėti ES. Ir tai gali paliesti Kroatiją, taip pat Bosnija, Hercegovina ir Serbija taip pat turėtų dėti daugiau pastangų kovodama su nelegalia migracija. Nelegalia migracija yra labai pelningas verslas ir aš manau, kad pakeitimai šitomis temomis turi būti įtraukti į pranešimą. Dėkuoju poniai Zovko ir galiausiai ponia Alijo Mary. Dėkuoju ponia pirmininkė. Aš e, neturiu praktiškai nieko e, ką pridėti prie e, Kosovo pranešimo. Pranešimas yra puikus. Tačiau turiu klausimą. Visos valstybės kandidatės visų, e, visų šitų kandidačių pažanga siekiant e, socialinės pažangos ir uh, piliečių socialinės padėties gerinimo lieka neaiškus dalykas, ar mes nereikalavome informacijos šitais klausimais, ar kalbant apie pagrindinės piliečių teisės e, yra daroma konkreti pažanga. Mes niekuomet nekalbame apie tai, tačiau reikia kalbėti visų panašių pranešimų e, kontekste apie šitos dalykus, todėl kad tos valstybės nori būti valstybėmis narėmis ir reikia, kad būtų gerinama materialinė piliečių padėtis, gerbuvis, jų socialinės teisės ir aš manau, kad šitie dalykai turi būti atspindėti pranešime. Dėkuoju poniai Alio Mary, manau, kad e, tai yra iš tikrųjų geras pastebėjimas. Narystės darybos yra labai techninio pobūdžio ir kai kada ir tų darybų kalba būna labai techninio pobūdžio ir ne visuomet kartais apimami būtent jūsų minėti aspektai. Mes pabandysime užtikrinti, kad jie būtų atspindėti e, kitame vertinimo etape. Dėkuoju visiems už komentarus. Balsuojama bus spalio 9 dieną afete šito klausimu. Dabar septintas darbo tvarkės punktas pranešimas dėl 18 metų komisijos ataskaitos dėl Kosovo. Norėčiau iš karto suteikti žodį ponui Igor Šoltes. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, visų pirma norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už atliktą darbą. Manau, kad e, jie dirbo labai konstruktyviai ir atsižvelgė į pateiktus uh, pakeitimus. Dėkoju taip pat visiems e, patarėjams, kurie prisidėjo prie kompromisinių pakeitimų rengimo. Aš manau, kad kompromisiniai pranešimai siunčia tam tikrą labai svarbų e, signalą Europos parlamento Kosovui per pastaruosius e, metus, tai yra per tą laiką nuo to laiko, kai buvo patvirtinta paskutinė pažangos ataskaita, daug kas įvyko. E, dabar mes kalbame apie vizų liberalizavimą. Kaip žinote, Europos komisija mano, jog Kosovas atitinka visas keliamas sąlygas. Europos komisijos nuomonė Kosovui gali būti suteiktas vizų liberalizavimas. Per praeitą plenarinę sesiją Europos komisija taip pat pasisakė už vizų liberalizavimo režimą, reikia, kad taryba taip pat priimtų teigiamą sprendimą šito klausimo kaip galima greičiau. Tai yra labai svarbus aspektas, todėl kad tai padės mums e, užtikrinti e, kokybiškus santykius su tuo regionu bei prisidės prie regiono padėties gerinimo. E, Tai turės teigiamų pasiekmių ekonomikos sektoriui ir kitiems sektoriams. Kita vertus, pranešime yra kalbama taip pat ir apie tos aspektus, kur dar turi būti išspręstos kai kurios e, problemos. Ten kalbama apie Kosovo institucijas. Aš jau minėjau vizų liberalizavimo, vizų liberalizavimo keliamas sąlygas. Tačiau kita vertus, Kosovo institucijos turi dar daug ką nuveikti, kovodamos su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Turi būti e, įsteigtas specialaus prokuroro postas E, šiai kovai. Taip pat išspręsti kai kurie kiti klausimai. Kosovas e, e, vaidina svarbu vaidmenį migracijos procesuose ir ši valstybė turi įrodyti, jog jinai bus pajėgi šioje srityje įgyvendinti reikalingą politiką. Mes taip pat norėtume, kad E, už e, Oliver Vanovič e, nužudimą atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn. Toliau kalbant apie mažumas, apie neįgaliuosius ir jų teisės bei padėtį, visi šitie aspektai reikalauja taip pat papildomų pastangų iš Kosovo institucijų. Tai kiti svarbi klausimas. Visų pirma, Kosovas ir Serbija turi išspręsti savo tarpusavio konfliktus ir plėtoti e, draugiškesnius santykius. Reikia užtikrinti ekonominį bendradarbiavimą tarp abiejų šių valstybių. Taip pat e, reikia plėtoti bendradarbiavimą sporto e, srityje, kitose srityse. Manau, kad e, mes turime pasisakyti už e, tokius projektus, kurie prisidėtų prie tokių santykių plėtojimo. Antras svarbus klausimas yra aplinkosauga. Jūs turbūt žinote, kad Priština yra vienas iš labiausiai užterštų miestų regione, oro kokybė yra labai žemos kokybės. Ir Priština e, ir, ir miest, Prištinos miestas ir visa valstybė turi dėti daugiau pastangų, kad oro kokybė gerėtų ir kad apskritai gyventojų gyvenimo kokybė gerėtų. Dėkuoju e, Igorui Šoltės už pastabas. Dabar suteiksiu žodį e, e, Tonino Picula, kuris yra tarpamint santykių su Kosovo delegacijos vadovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Suprantama, norėčiau pirmiausia pasveikinti pranešėją, e, kurio e, pranešime atsispindi nemažai poslinkių įvykusių per pastaruosius metus. Būdamas delegacijos pirmininkas, Tai noriu pasakyti, kad praėjusią savaitę mes e, apsilankėme Prištinoje, vyko jungtinio parlamentinio komiteto narių susitikimas. E, Strasbūrė aptarinėjom kai kuriuos klausimus. Ir po tų visų e, posėdžių mes parengėm tam tikras išvadas, rekomendacijas. Praėjusiais metais įvyko nemažai svarbių e, poslinkių, tokių kaip režim, vizų režimo liberalizavimas ir kiti. Maničiau, šie ir kiti klausimai greitai bus įspręsti ir tokiu būdu Kosovo piliečiai galės e, netrukdomi be vizų keliauti į ES. Suprantama, dar daug reikia nuveikti kovoje su korupcija, atliekant socialinės reformas ir kartu e, įgyvendinant e, susitarimų su ir dialogų su Serbija įsipareigojimus. Turi būti susitarimas tarp Serbijos ir Kosovo ir to susitarimo pagrindų e, valstybės tikrai galėtų dirbti, kad nebūtų rimtų uh, padarinių nei joms pačioms, nei regione. Ačiū, ponė Pikula, o dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi praėjusią savaitę dalyvavau e, susitikime Kosove apie kurį buvo paminėta. Ir turiu išreikšti pasitenkinimą, kad dabar Kosovas patenkina vizų liberalizavimo e, sąlygas, kaip kad komisija pateikė ir mes balsavom dėl to per planarinę sesiją Strasbūre. Be to, jau dabar e, sienų demarkavimo susitarimas su Juotkalnyje pasirašytas, tai yra tikrai svarbus žingsnis. Dabar daugiausia aptarinėjamas dialogas tarp Serbijos ir Kosovo. Apie tai buvo daug kalbama praėjusiam praėjusiomis savaitėmis mes pasisakėm už tai, kad dialogas ir toliau būtų palaikomas, kad santykiai tarp Prištinos ir Belgrado būtų normalizuojami, bet tam reikia mūsų visų pastangų normalizuoti santykius, nes tai vienas e, kriterijų E, e, integruojantis į Europą tiek Serbijai, tiek Kosovui. Tai buvo paminėtos teisinės valstybės principai, kovos su korupcija klausimas, buvo priimtas ne vienas įstatymas. Ačiū Igoriui Šoltės už tikrai gerą, gerą pusiausvyrą jūsų pranešime ir už gerą pranešimą. Socialdemokratų frakcijos vardu ponas Panseri. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pirmiausia pranešėjui, ačiū kartu šešėliniams pranešėjams. Kryba. Manau, kad pranešimas yra subalansuotas ir jame gerai atsispindi e, valstybės daroma pažanga. Taip pat ten yra įvardinti tie aspektai, kur reikia dar papildomų pastangų, tai yra viešoji administracija, kova su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Kai buvo pasakyta, Kosovas jau atitinka sąlygas tam, kad būtų liberalizuotas vizų e, režimas. Po Europos parlamento balsavimo galutinis sprendimas bus priimtas e, taryboje. Aš tikiuosi, kad, e, kad tas sprendimas bus teigiamas taryboje ir kad tai suteiks stabilumo šitame regione, kuris labai svarbus Europos Sąjungai. Taip pat labai svarbu normalizuoti santykius tarp Kosovo ir Serbijos. Ir e, labai svarbu eiti šitą linkmę, taip pat labai svarbu pabrėžti, jog Kosovo ir Serbijos sienų e, apibrėžimas ir susitarimas E, dėl sienų turi vykti remiantis konstruktyvių pagrindų, o ne vien tik tai etniniais e, sumetimais. Kosovas turi dėti dar e, papildomų pastangų dėl LGBT asmenų apsaugos, mažumų apsaugos ir aš tikiuosi, kad Kosovas galės iki 25 metų prisijungti prie ES. Dėkuoju. Ačiū kolega Panzerį, toliau Alde frakcijos vardu, ponas Heruš. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu kolegės Hildės Vautmans vardu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Šoltės už tai, kad taip puikiai bendradarbiavom rengdami e, šį pranešimą ir kad atsižvelgėt į Aldę, kitų frakcijų, kolegų pakeitimus. Dabar pranešimas išsamesnis pasidarė. Kosovas susiduria su panašiomis problemomis kaip ir kitos vakarų Balkanų valstybės. Būtent politinės scenos polarizavimas, teisminės sistemos trūkumai, kovos su korupcija trūkumai. Tačiau Kosovas be to dar turi ir kitų problemų. Antai reikia pirmiausia pasiekti susitarimą su Serbija ir kartu įtraukti serbų mažumas į Kosovo visuomenę. Kita vertus buvo ir teigiamų poslinkių. Antai uh, demarkavimo susitarimo su Juotkalnyje pasirašymas ar ratifikavimas, kartu užmojas tęsti Europos, europinės reformas, kartu e, problemų sprendimas e, šiaurinėse vietose, kur gyvena serbų e, mažumų. Tad Kosovas deda tikrai didelių pastangų. Kosovas yra nepriklausoma valstybė ir kaip nepriklausoma valstybė ji turi e, naudotis tam tikromis nepriklausomis valstybės teisėmis, bet kartu prisijimti valstybės įsipareigojimų. Priemonės, kurių imasi Kosovo, turi būti gyviau e, įgyvendinamos tam, kad Kosovas galėtų tinkamai žengti stojimo Europos Sąjungą keliu. Labai ačiū. EFDD frakcijos vardu Pabijo Kastaldo. Dvi minutės. E, Prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui Igoriui Šoltės už puikiai atliktą darbą ir už tai, kad atsižvelgė visus mano pakeitimus. Šis pranešimas turi būti impulsas Kosovui e, ir skatinimas siekti tolesnės pažangos Kol kas matome, kad dar yra daug politinio polarizavimuose, parlamentinio darbo plotmėje, taip pat e, yra problemų dėl e, reformų įgyvendinimo, dėl teisingumo sistemos reformos, dėl e, teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir taip pat kitose sritise. Tačiau pranešimas turi būti laikomas tam tikrų stimulų Kosovo iškyla daug įvairių užšūkių, taip pat atsiveria ir daug galimybių, kuriomis reikia pasinaudoti. E, santykiai su Serbija, dvišaliai santykiai su Serbija, taip pat labai svarbus aspektas, čia turi būti elgiamasi konstruktyviai ir turi būti siekiama plėtoti dialogą. Kaip jau buvo pasakyta, 18 pakeitimas dėl galimo susitarimo su Serbija yra labai e, svarbus aspektas. Taip, taip pat e, kalbant apie e, Serbijos e, reformų procesą, jų įgyvendimas yra esminės svarbos dalykas, kad Serbija nebūtų izoliuota ir e, mes e, kviečiame e, Serbiją plėtoti konstruktyvius e, santykius. Europos parlamentas yra labai svarbus šios valstybės partneris ir remia šią valstybę. Mes norime kuo greičiau priimti Kosovą į Europos šeimą. Why don't we give the floor to Mr. Zuzniak? Toliau suteiksiu žodį ponui Sosnits. Ačiū. Norėčiau e, pabrė, paminėti vieną klausimą - neatsakingą ES politiką Kosovo atžvilgių. Turiu galvoje štai ką. E ES susitinka su serbų bendruomenių atstovais. Bet kita vertus, juk kai kalbama apie apsisprendimo laisvę, tai taip, toji laisvė buvo pripažinta Kosovui, siekusiam pasidaryti nepriklausomą e, valstybę, bet tokia pat teisė turėtų būti numatoma ir Kosove gyvenantiems serbams, nes kurie e, serbai nenori būti Kosovo valstybės piliečiai. Tad tuo atveju vėlgi mes savotiškai taikom dviejopus, dvigubus standartus. Jeigu mes kalbam apie tautų apsisprendimo teisę apskritai, aš ne tai, e, aš nepasisakau už nacionalizmą, kurio pagrindu būtų kūriamos valstybės, bet kita vertus mes turėtume elgtis nuosekliai, nes juk yra e, Kosovo vietovių, kur yra e, serbų dauguma. O jie prievarta daromi Kosovo valstybės piliečiais, galima palyginti su Albanijos serbų padėtimi. Tad standartai kaip po tokie yra geri, bet juos turėtume taikyti nuosekliai ir aš esu pasitei, pasirengęs pateikti konkrečių pasiūlymų tą linkme. Ačiū, dar turim tris kalbėtojus. Pirmas Kukan, toliau ponia Ward ir kompetėdėjos, trys kalbėtojai. Pirmiausia, Edvard Kukan. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją dėl e, plenarinės sesijos balsavimo rezultato dėl vizų liberalizavimo. Tai tikiuosi, kad taryba per ateinančius mėnesius pasistumės šiuo klausimu. Mano galva, pranešime gerai atspindima politinė nerami situacija. Bet kita vertus, labai svarbus šiame kontekste e, dialogas tarp Kosovo politinių partijų. To Kosovui labai reikia. Nes nuo to priklausys Kosovo europinė ateitis. Ir labai svarbu, kad Kosovo piliečiai matytų apčiuopiamų šio proceso rezultatų. Taip, kai kurios rytis jau pagerėjo, pataskaitoje pabrėžiama, kad parlamento pozicija sustiprėjo. Kartu reikėtų rimčiau žiūrėti į dialogą tarp Prištinos ir Belgrado. Mes turėtume teikti Kosovui paramą šiame procese. Ir reikėtų pagirdi, pagirti Kosovo e, ryšius su regioniniais partneriais, kartu jų e, savotišką vaidmenį mūsų saugumo ir, e, ir gynybos politikoje. Pone Vord, labai ačiū, kad suteikėt man žodį. Aš esu Kosovo bičiulė. Labai svarbu, kad ne vien AFET komiteto nariai e, kalbėtų apie e, Kosovo e, būsim ateities kelią. Aš pati dirbu kartu ir kultūros švietimo komitete. Mūsų deleguojame nie klausimai irgi labai svarbus Kosovo ateičiai. Norėčiau pagirti poną Pikulą, jo darbą, kurį jūs įdėjot vadovaudamas mūsų delegacijai praėjusią savaitę. Labai svarbu palaikyti ir toliau Kosovą dabartinėse vėžėse, nors kartais ta šalis ir atrodo labai nestabili. Bet kita vertus, jie po posėdžių su mumis e, grįžę į parlamentą ir toliau dirba ir daro pažangą. O tai labai svarbu, nes Kosovo žmonės, ypač jauni, labai ilgai laukė, e, laukė e, tokio momento nestabilumas yra šioje šalyje ir mes turėtume spausti tarybą. Jauni Kosovo žmonės jau tikrai pasinaudojo nemažai teisių ir mes turėtume siekti, kad jie galėtų visiškai pasinaudoti Europos, Europos, europinėmis teisėmis. Tad mūsų parlamentas tame procese galėtų suvaidinti tikrai labai svarbų vaidmenį. Ačiū ir galiausia ponas Epidėdėjus. Ačiū, ponė pirmininkė. vertinant Kosovą, kurios pasiekė pažanga, tai e, tą reikėtų daryti e, kritiškai. Taip, Kosovas pasiekė nemažai rezultatų. Kita vertus, tai yra viena iš tų valstybių Europoje, kurioje labai klesti korupcija, organizuotas nusikalstamumas. Kartu kos, iš Kosovo e, buvo uh, ir džihadistų užsienio kovotojų kilusių. Kartu nereikėtų nuleisti akių nuo Serbijos, nuo Juotkalnyjos ir kita vertus įvertinti e, Kosovo, Kosovo e, valdžios e, institucijų pastangą sukurti savotišką federaciją, turiu galvoje federaciją su Albanija, reiškia e, ekspansinių nuotaikų ir mes turėtume tą vertinti labai atsargiai. Nes jeigu dabar būtų kuriama didesnė valstybė, tai tai, tai keltų nemažai e, problemų, nerimo viso regiono valstybėms kartu ir Graikijai. Ačiū, daugiau niekas nenori kalbėti, tad priminsiu, balsuosime šiuo klausimu spalio 9. O dabar galime eiti prie 8 darbo tvarkės punkto. Jau pusvalandį vėluojam. Kalbėsime apie štai, apie ką ataskaita apie 18 metų Liepo 6-20 dieną FED komiteto narių komandiruotė į Tunisą ir Alžyrą. AFET misija vyko nuo Liepo 16 iki 20 dienos. Pirmiausia, lankėmės Tunise. Liepo 16-18 misija vadovavo jo Lainen, mūsų kolega, kuris yra kaip tik štai čia salėje. Sveikinu atvykus į posėdį. Į Tunisą buvo vykstama e, siekiant mūsų komiteto išsikelto tikslo sustiprinti dialogą su šia šalimi, kuri Europos Sąjungos partnerė. Ir jo Lainen ir buvo vadovas šios misijos, bet prieš jam suteikdamas žodį norėčiau trumpai įvertinti antrąją mūsų misijos dalį. Pirmą kartą per daugelį metų mūsų komitetas lankėsi Alžyre ir tai įvyko po to, kai įvyko birželio mėnesį bendras parlamentinis jungtinis posėdis. Mūsų komiteto tikslas yra suspinti politinį dialogą ir parlamentinį bendradarbiavimą su Alžyro Respublika. Vyko su ministru pirmininku, užsienio reikalų e, ministru, e, su parlamentinės asamblėjos pirmininku bei parlamento užsienio reikalų komitetų pirmininku naudingi sutikimai. Diskusija buvo atvira dėl socialinės ekonominės šalies situacijos, o taip pat dėl saugumo klausimų regione. Alžyras, aišku, vaidina regione stabilizavimo vaidmenį, kuris yra pakankamai reikšmingas. Tad bendradarbiauti galima saugumo srityje bei kovojant su terorizmu ir radikalizavimu. O dabar pasisakęs apie Alžyrą, apie Tunisą galimybę pasisakyti, suteiksiu kolegai Jolainin. Ačiū, ponė pirmininkė. Delegacija E, sulaukė sekretoriato pagalbos ir ačiū sekretoriatui už atliktą darbą, nes jis buvo tikrai puikus. Tunise yra nestabili politinė situacija. Prezidentas iš vakaro buvo davęs interviu televizijos laidoje, kuris kalbėjo apie ministro pirmininko poziciją, kurią vadino neteisinga. E, Kita met vyks parlamento rinkimai šio šaryje, tad partijos jau uh, ruošiasi savo statiniams pozicijoms. Uh, ministro pirmininko ir užsienio reikalų ministro sutikti nepavyko, tačiau matėme kitus svarbius veikėjus parlamente, bei pilietinės visuomenės atstovus. Pilietinės visuomenės atstovų išklausyti buvo labai įdomu, nes jie kritikavo vėlavimus atlikti reformas Tunise penkios pažadėtos institucijos turi būti sukurtos, tuo tarpu buvo įkurta tik rinkimų komisija. Konstitucinis teismas dar neveikia, nesukurtas, baudžiamosios teisės reformų ir saugumo sistemos reformų nėra atlikta. Nebaudžiamumas yra tas dalykas, kuriuo buvo skundžiamasi labiausiai, teisinė sistema nebuvo atnaujinta. Taip pat buvo jaučiama jaunų žmonių frustracija, 30 procentų siekia jaunų žmonių nedarbas nėra geros mokymo sistemos. Tunisas yra jauna valstybė, daug žmonių jaučia frustraciją dėl to, kad nemato ateities savo šalyje. Veikia valstybinė ekonomika, taip sakant. Ir svarbiausios ekonomikos rytis yra tos, kur veikia keletas šeimų Nes e, tos šeimos yra savininkės, jeigu nieks nepasikeis, ne, pavyzdžiui, nebus panaikintas monopolis energetikos rytyje. E, naujomis energijos rūšimis nesinaudojama, nes e, senoji sistema veikia naudodamas į konvenciniais šaltiniais ir dabartiniams savininkams tai tinka. Kitą metą vyks parlamento rinkimai, tačiau Taip pat gegužės mėnesį vyko municipaliniai rinkimai. Jie buvo sėkmingi. Pirmą kartą buvo išrinkta daug savivaldybių narių, naujų narių. O dabar svarbu būtų įgyveninti decentralizavimą, numatant e, savivaldybėms tam tikras e, finansinės atsakomybės rytis, kad neliktų e, be lėšų savivaldybės. Taip pat su migracijos reikalų ministru kalbėjome. Ar Tunisas yra paskirties valstybė ar, ar tranzito valstybė. Mes šito klausėme. E, buvo pasakyta, kad šalis nėra pasirengusi įsteigti pabėgėlių stovyklos, tačiau šalis yra pasirengusi dalyvauti saugot sienas ir saugoti pakrantę. Tunisas norėtų čia daugiau bendradarbiavimo su ES. Gynybos ministras mums taip pat kalbėjo apie saugumo reikalus. Jis minėjo terorizmo grėsmę, problemas e, prie sienos su Alžyru. Nestabili siena yra ir su Libija, tai kelia šaliai daug rūpeščių. 15 procentų biudžeto yra skirti e, gynybai. Tai yra tikrai didelė suma. Taip pat susitikome su taip vadinama tiesos komisija. Jis sulaukė 3000 skundų dėl žmogaus teisų pažeidimo benali valdymo metu. Tos komisijos mandatas nebuvo pratestas, jis savo darbą turės baigti, nes atrodo, kaip tik prasidės didžiųjų bylų nagrinėjimas. Ir mes matėme, kad ta Komisija kai kurios tyrimus pradėjo savo iniciatyvą, iki metų pabaigos dar galės dirbti savo jėgomis. Manau, kad Europos komisija turėtų padėti siekti demokratinės pažangos Tunise ir turėtumėm intensyvesnių santykių su šia šalim palaikyti. Ačiū. Dėkuoju už tokį išsamų e, vizito į Tunisą pristatymą. Turime du kolegas, kurio norėtų kalbėti ponas Milan Mun ir ponas Lopes. Prašau. Dėkoju. Aš paprašiau žodžio pirmą dabar, kai man tą žodį suteikėte, turiu pasakyti, kad pridurti nėra daug ką prie to, ką sakė ponas Milan Mun. Man susidarė štai koks įspūdis. Tunise buvo atlikta daug svarbių reformų, žinant šalies politinį kontekstą, tačiau ekonominių ir socialinių požiūrių tos reformos nepakankamos socialinių ir ekonominių požiūrių, tai yra, sakytume, sklerozės apimta šalis. Trūksta jaunimo entuzijazmo, galbūt dėl to jo ir trūksta, tarp kitko, nes ekonominis pasaulis jaunimui yra labai uždaras. Na, o kai dėl migracijos klausimų, norėčiau pasakyti, kad Tunisas yra daugiau ta šalis, iš kurios išvykstama. Išvyksta daug Tuniso jaunimo į Italiją, į kitas šalis. Tai štai, tokios mintis man atėjo, socialinės ekonominės reformos dar neprasidėjo. Na ir apibendrindamas galėčiau pasakyti, kad e, gynybos ministras ir kai kurie kiti skundžiasi Europos Sąjungą. Į Europos Sąjungą žvelgiama, kad būtų išspręstos šalies problemos, tačiau reikėtų, kad jie patys taip pat imtųsi įgyveninti savo reformas, juk neįmanoma, kad visus pakeitimus paruoštų ir įgyvenintų Europos Sąjunga. Ačiū. Uh, Ana Lopes, prašau. Uh, tiksliau, ponas Valenciano. Dėkoju. Norėjau pridurti štai ką. Uh, puiku, kad buvo surinktas sustikimas su tų dviejų šalių atstovais, kad įvyko misija į tą šalis. Europos komisija panašias misijas turėtų rengti dažniau. Taip pat būtina reorganizuoti ES misijų veikimą tose šalyse, nes kyla daug klausimų, tokie kaip nesaugumo klausimai, ekonominio bendradarbiavimo klausimai. Visą tai reiškia, kad ES turi palaikyti glaudžius santykius su šiomis šalimis. Ten padėtis nėra vienoda Tunise ir Alžyre. Tunisas galėtų būti vadinamas ta šalim, kuri pasiekė tarp arabų valstybių sėkmės. Tačiau tuo pat metu ta šalis tebėra pakankamai nestabili, jos vidaus sistema dabar yra pakankamai trapi, bent jau taip atrodo. Taigi tai šaliai reikalinga parama, tas toks trapumas veda prie nuovargio, kadangi geresnio gyvenimo reformos net nešia daugiau galimybių nesuteikia. Tad reikia atidžiai stebėti, kas vyksta Tunise, nes Tunisui reikia paramos. Alžyras irgi patiria didžiulę įtampą dėl buvusio pilietinio karo, dėl 90 metų įvykių, jo kolonialistinė praeitis taip pat yra jaučiama, tad situaciją reikia keisti ir tas pasikeitimas turėtų būti ramus, tačiau bijoma bijoma islamizmo išorėje, viduje gali atsirasti tuštuma dėl valdžios pasikeitimo, bet abidvi šalis turi sulaukti mūsų paramos įgyvendindamos reformas. Ypač tokiuose srityse, kur yra bendrų interesų. Regioninis stabilumas, migracija, gamtos ištekliai bei e, misijos e, atitinkamos padeda sustiprinti mūsų ryšius. Būtina tai pabrėžti ir manyčiau, kad tas vizitas buvo tikrai labai sėkmingas. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Turime dar du prašymus kalbėti. Ponas Kastaldo ir ponas Sošnėts. Ir paskui jau po jų uždarysime kalbėtojų sąrašą. Dėkoju. Davidai, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš Manau, kad e, ši e, komandiruotė vyko labai specifiniu metu ir buvo labai tikslinga. Jūs turbūt e, atidžiai stebite abiejų valstybių padėties kitimą. Aš keturis kartus dalyvavau rinkimų stebėjimo uh, E, misijose ir, da, ir dar paskui pakomentuosiu šį aspektą. Todėl norėčiau e, pateikti klausimų apie dabartinę padėtį. Dabar padėtis yra su, sudėtinga, todėl kad dabartinė dauguma valdžioje Tunise yra susiskaldžiusi ir e, turint, turint omenyje taip pat e, santykius ir tarp prezidento ir premjero. Ir e, be to e, yra dar ir kitų problemų, kurios prisideda prie tos padėties sudėtingumo. Tai yra, kad dar neveikia konstitucinis teismas ir prie to prisideda politinis konfliktas tarp daugumos pagrindinių partijų ir dėl to gali iki rinkimų valdžios struktūros būti apskritai e, paralizuotos. Tad aš norėčiau paklausti tokio dalyko. Ar jums susidarė įspūdis, kad dėl šitų e, konfliktų reformų procesas, o reformos yra esminės svarbos, turint omenyje, kad yra socialinė krizė, ar tai iš tikrųjų apsunkins tą reformų e, procesą ir galbūt e, piliečiai ir ypač jauni piliečiai e, ims protestuoti prieš demokratijos įtvirtinimą toje valstybėje, nes dabar šita valstybė yra viena iš e, teikiančių mums e, optimizmo valstybių tame regione. Tad koks susidaro įspūdis jums po šitos komandiruotės? Dėkuoju, Fabio, ponas Zosniec. Dėkoju. Norėjau paminėti keletą dalykų susijusių su šią misiją. Pirmiausia, aš manau, kad gal nereikėjo vien, abiejų, šalčių, abiejų šalių lankyti vieno vizito metu, nes reikėjo skubėti. O tuo tarpu reikėjo juk ramiai e, išbūti visus posėdžius. E, gaila, kad man neteko galimybės pasisakyti dėl, pavyzdžiui, bažnyčio uždarimo. E, tikrai man būtų buvę įdomu išgirsti, kodėl melstis savo maldos namuose negali krikščionis. E, egzistuoja taip pat didžiuliai skirtumai mūsų požiūrėje abi šalis. Mes Alžyre buvome priimti kaip privatus asmenys. Tuo tarpu Tunise atsiprašo vertėjai, nes Alžyre buvo priimta delegacija oficialiai. Sulaukėme formalaus sutikimo Alžyre, tuo tarpu Tunise to formalumo buvo daug mažiau. Bet e, reikia pasakyti, kad Tunise į mūsų požiūrius ir žiūrima nuosekliau, tuo tarpu, kai Alžyras bando kovoti už savo teisės, nes ne vis visko, nes nesu viskuo sutinka. Alžyro politikai gali būti e, labai aktyvūs, jie gali pareikšti, kad jie nesutinka su vienais ar kitais dalykais, kad jie, pavyzdžiui, nepatinka mūsų požiūris į Libiją, jie mano, kad e, Europa yra atsakinga už pabėgėlių krizę. Ir Alžyro pusė labai aiškiai išreiškia šią nuomonę ir tą daro nuolatos. Ir nes nekartą būtent tokį atsakymą girdėjome. Tai tie galėčiau pakomentuoti šį vizitą. Ačiū. Kolega iš Šožnės turime padėkoti už pasisakymą. Na, jūsų, pož... jūsų prašymus kartais sunku patenkinti. Norėčiau pasakyti dėl Alžyro, kad jūs Alžyre galėjote kalbėti kiekvieno sustikimo metu. Kiekvieną kartą jums buvo suteikta žodis. Ir dėl krikščionių situacijos Alžyre jūs paklausėte. Norėčiau pataisyti jūs šiuo požiūriu, nes man atrodo, tas požiūris būtų teisingesnis, jeigu patikslintume viską. O dabar perina prie devinto darbo tvarkės klausimo es asociacijų starimo su Moldova įgyvendinimas. Ponui Auštrevičiui norėčiau suteikti žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu kuo trumpiau, kadangi aš skubu į savo skrydį ir turiu jį suspėti. Turiu pasakyti, kad nesu, nesitikiau sulaukti tiek susidomėjimo šio pranešimu dėl asociacijų starimo įgyvendimo pažangos. Mes sulaukėme 182 pakeitimų, tai yra tikrai daug. Kartais dėl didesnių e, šalių pakeitimų tiek nesulaukiama. Mes pateikėme 17 kompromisinių siūlymų, į kuriuos buvo įtrauk... E, tiek ir sudaro, tiek yra paragrafų šiame pranešime. Tekstas e, yra parengtas, Europos, Europ, Moldovos Europos keliui kyla pavojus. Mes, Europos Sąjunga ir Europos parlamentas, atrodo, prarandame Moldovos žmonių pasitikėjimą ir tikėjimą Europos Sąjungą. Europos kelias turi būti įrodomas konkrečiais dalykais, o ne tik politinėmis deklaracijomis. Taigi mes išreiškime savo susirūpinimą dėl nesenų sprendimų, kuriuos priemė Moldovos valdžia visai neseniai. E, tai yra susiję su demokratijos standartais. Yra keičiamas rinkimų kodeksas, yra Taip pat primtas sprendimas dėl Kišiniovo mero rezultatų rinkimų anuliavimo. Trūksta be abejo teismų nepriklausomybės, taip pat nedaug pažangos pasiekta e, nustatant ir persikėjant tuos, kurie yra atsakingi už milijardo dolerių vertės bankų sukčiavimą. Mes taip pat kalbame apie žiniasklaidos nepriklausomybę Moldovoje. Ir e, žinome, kad čia su tuo yra susiję daug veikėjų. Mes a, laikomės ankstesnių rezoliucijų linijos, Liepos 5 dienos šių metų rezoliucijos, kur kalbama apie Moldovos politinę krizę, kai buvo anuliuoti Kišiniovo mero rezultatai. Ir 17 metų Liepos 4 rezoliucijos, kur kalbama apie makrofinansinę pagalbą Moldovai ir Europos parlamento komisijos ir tarybos priimtus atitinkamai sprendimus. Mes džiaugiamės bendradarbiavimu e, tarp svarbiausių politinių frakcijų, bet e, galbūt reikėtų savo pozicijas išsiaiškinti ir individualiai, bet aš manau, kad mes turime tokį kompromiso tekstą, kuris yra neblogas pagrindas tolesnėms mūsų diskusijoms. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū ponui Auštrevičiui. Dabar pereikime prie kolegų, kurie norėtų pasisakyti šiuo klausimu. Ponas Prėta, ponia Kalnietė ir ponas Kristijan, ponas Boštinaro, ponas Šaphauser norėjo pasisakyti ir ponas Kastalo dar. Tai štai dabar turime visus šešis kalbėtojus, kiekvienas po dvi minutės ir pirmiausia, žinoma, suteiksime žodį šešėliniam pranešimui, ponui Kristė. Mes nepastebėjome pono Kovačiev taip pat. Mes bandome surikiuoti kalbėtojų sąrašą, sako pirmininkas. Štai, dabar išgirdote tvarką. Kokia kalba bus suteikta žodis? Ar kas nors dar norėtų būti trauktas į sąrašą? Ne, tuomet ponas Kovačiau kalbės pirmas. Dvi minutės jums, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Petrui už parengtą pranešimą, už jo pastangas konstruktyviai renkti pranešimą, renkti kompromiso pakeitimus, dėl kurių diskutavome šešėlinių pranešėjų posėdėje vakar. Mūsų frakcijai svarbu buvo kai kurie dalykai, kurie buvo įtraukti kompromiso pakeitimus. Tačiau mūsų frakcija kritiškai vertina Moldovos valdžią, nes manome, kad valdžios elgsena nepasikeitė, mes skeptiškai žiūrime į pastangas keisti šalies status quo artimiausioje ateityje. Kaip jau buvo pasakyta, socialistų požiūris yra toks, kad reikėtų galbūt sušvelninti pranešimą, kad būtų labiau tinkama Kišoniovo valdžiai, bet mano frakcija nemano, kad taip reikėtų elgtis, nemano, kad toks požiūris būtų teisingas tokių pakeitimų nereikėtų paremti. Pakeitimų, kurių tikslas yra tą pranešimo kritinį toną sušvelninti. Mūsų požiūriu, e, tokie dalykai kaip skaidrumas, demokratija, teisinės valstybės principai yra esminės svarbos dalykai ir jiems e, neturėtų būti taikomos išimtis ar kai kuriuom šalims dėl to neturėtų būti daromos nuolaidos. Mes nemanome, kad ta kritinė pranešimo pozicija turėtų, parlamento pozicija ir šio komiteto pozicija turėtų būti sušvelninta e, Moldovos valdžios atžvilgiu. Ačiū dar kartą už kolegų indėlį rengiančią pranešimą. Dėkoju, sako pirmininkas. Kolega Kristija, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad pranešėjas pateikė gerą tekstą. Tai yra puikus pagrindas, kuriuo būtų galima paremti Europos parlamento siunčiamą žinę. Mūsų frakcija pateikė kai kurios pakeitimus. Kolegos pateikė nemažai savo nuomonių ir vietoj to, kad tai būtų Europos parlamento pranešimas dėl Moldovos, kai susitelkiama prie asociacijų sutarimo gyvendinimo, tai tampa savotiškų pareiškimų spaudai prieš rinkiminiam laikotarpiui. Mes kalbame apie tai, kas vyksta e, Moldovoje ir aišku, ne viskas yra tobula. Dėl to aš manau, kad kaip ir kitų pranešimų atveju, kai rengiami pranešimai valstybės kandidates ar mūsų partneris, reikėtų atidėti balsavimą dėl šio pranešimo, kad nebūtų kišamas į, į šalį vykstančią politinę kampaniją rinkimų procesą. Moldovos interesas pirmiausia tai būtų ir mūsų parlamento interesas taip pat, nes tai parlamentas išliktų patikimas. Guo ir žalieji kolegos taip pat atrodo yra pasirengę šią liniją paremti. E, susidomėjimas Moldova ir jos piliečiais turėtų išlikti svarbiausių dalykų. Ir man atrodo, Moldovos išlaikymas Europos erdvėje turėtų būti svarbiausias tikslas. Europos parlamentas e, parodė, kad veikia aktyviausiai tada, kai būna vieningas, kai kalba vienu balsu. Dėl Moldovos taip pat mes turime įsitikinti, kad e, Kišiniovo E, vis įvairios įtampos ir susiskaldimai neturi įtakos mums Europos parlamente. Ir kad e, mūsų nuomonė nėra reiškiama per kišiniovę esančių mūsų partnerių matymo prizmę. Ačiū. Dėkoju, kolegai Kristija. Ponas Kastaldo. Grazie, prezident. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pastangas e, rengiant šį e, pranešimą, taip pat už kompromisinius pasiūlymus. Turime neslėpti, aišku, kad Moldovos padėtis yra labai sudėtinga, sunki, kelinti susirūpinimą ir e, yra daug problemų dėl žiniasklaidos nepriklausomumo, dėl kitų aspektų. Prisimenu, kad esame matę per rinkiminę kampaniją, kai vyko rinkimai į prezidento postą, per spaudos konferenciją nebuvo nei vieno klausimo. Tai iš tikrųjų e, stebėtina. E, taip pat, e, mano nuomonė, svarbu. E, E, kritiškai žiūrėti į Moldovos e, atvejį, tačiau taip pat ir e, konstruktyviai. Turime taip pat galvoti ir apie konkretų veiksmų grafiką. Žinome, kad greitai vyks rinkimai ir galbūt galime taip pat atidėti balsavimą dėl pranešimo, nes turime iš tikrųjų, kad Moldovos kandidatūra būtų rimta, to tarpu dabar, jeigu tai darytume prieš e, rinkimus, galbūt tai turėtų įtakos politiniam valstybės gyvenimui ir santykiams tarp partijų. Mes turėtume, e, aišku, e, remti šios valstybės europinę integraciją ir galvoti apie atsakomybę ir konstruktyvumą. Tad e, aišku ir toliau įdėmiai stebėsime e, padėtį ir matysime, kaip, e, kaip bus su pranešimu. Panas Prėda, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Petro Štrevičiui už atliktą darbą. EPP e, frakcija pritarė kompromisiniams e, pakeitimams. Norėčiau taip pat pakomentuoti kai kuriuos e, pakeitimus, kuriuos aš pateikiau. Noriu patikslinti šios valstybės padėtį. Ir, ir teisingumo sistema, ir žiniasklaida ir, ir kitos e, e, institucijos yra dominuojamos vieno oligarcho. E, jisai priklauso Rumunijos socialdemokra socialdemokratų, Rumunų socialdemokratų partijai ir Moldovoje jisai praktiškai visiškai valdo spaudą. Mes uh, aiškiai patikime savo poziciją, turėtume Europos lėšų neteikti nei makro pagalbai, nei e, kitokio pabudžio pagalbai tol, kol nebus atstatyta demokratija, nes dabar Moldavija nėra demokratinė valstybė, nėra skaidrumo, ją valdo oligarchai ir Rumunijoje tie oligarchai taip pat turi labai e, didelę paramą. Ir tad matom, kad e, kartojasi tam tikri reiškiniai ir matome, kad arba Bukarešte, arba Kišiniove vyksta įvairūs išpoliai prieš e, demokratiją. Tad e, mūsų pozicija aiški, kol nebus atkurtos esminės demokratijos sąlygos, tol neturi būti paramos. Ir e, mes. E, turime nusiųsti labai aišku signalą. Aišku, gaila, kad taip yra, bet e, kitaip mes negalime elgtis. Dėkuoju, Kristian Predai. Dabar panas Bastinaro, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau pritarti pasiūlymui vieno iš šešėlinių pranešėjų atidėti balsavimą susitarime turėtų e, būti mūsų reikalavimai įtvirtini e, socialistų e, pakeitimas nėra įtrauktas į, į kompromisinius pakeitimus, tai yra neprimtina mūsų požiūriu. Antras dalykas, ko mes norime, kokį signalą norime nusiųsti. Ar norime nusiųsti signalą, jog Moldova yra dar vienas EPP mūšio laukas, ar vis dėlto norime konstruktyvų signalą e, nusiųsti, kad e, politinis kraštovaizdis būtų stabilizuotas prieš rinkimus. Aš e, manau, kad mes galim užnuodytą dovaną padovanoti EPP draugams Moldovoje. Tačiau ar reikia taip daryti? Jūs žinote, kaip tokie dalykai baigėsi. Pone pirmininkė, aš norėčiau labai nuoširdžiai paprašyti atidėti balsavimą ir e, inicijuoti naujas dėrybas, kad būtų pasiektas subalansuotas kompromisas e, šit, dėl šito pranešimo, nes antraip Antraip e, mes e, nepasieksime gero rezultato ir būsime per daug susiskaldę. Aišku, mes galime atidėti balsavimą ir iš naujo pradėti dėrybas, bet e, labai blogai būtų, jeigu Europos parlamentas vertindamas asociacijos partnerės, tokias kaip Moldova. Jeigu parlamento didžiosios e, partijos ne. Nes, nesuteiktų aiškių e, perspektyvų e, tokioms valstybėms. Tai būtų labai pavojinga. Aš noriu pasakyti, jog Moldovos problemos nėra naujas dalykas. Buvo ir iki tol daug sukčiavimo, buvo pasisavintas apie milijardas e, eurų ir mes matome, kad padėtis iš tikrųjų yra rimta, mes matėme, jog buvo daug valdžios pasikeitimų, tai taip pat yra beprecedentiniai procesai. Taip pat e, matome e, tam tikrus e, rinkiminius procesus, dėl kurių Kišiniove vyko daug protesto akcijų, dabar priimtas naujas įstatymas, reglamentuojantis rinkimus. Visi šitie dalykai buvo labai aštriai kritikuoti. Ir e, aš e, manau, kad e, mes neturėtume kreipti dėmesio į tai, kokia partija yra valdžioje. Mūsų ataskaita turi būti nuoširdi, objektyvi e, ataskaita ir mūsų politiniai alijansai neturėtų čia vaidinti vaidmens. Pone Harms. Paskui, pone Kanietė, pone. Ir Pone Gomiš. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu latviškai. Aš e, labai vertinu pono Štrevičiaus pastangas atspindėti realią padėtį Moldovoje. Aš e, manau, kad Europos parlamentas yra sunerimęs dėl e, Moldovos integracijos į Europos Sąjungą. Mes turime nusiųsti stiprų signalą šiuo e, pranešimu. E, Europos parlamentas jokių būdų negali e, atidėti, mano nuomonė, balsavimo. Jeigu atidėtume tą balsavimą, tai reikštų, juk mes atsižvelgiame į oligarchų poziciją ir, ir jų pageidavimus. Ir tuomet tie oligarchai e, laimėtų. mes matome, kad Kišiniove nėra užtikrinama spaudos e, laisvė, žodžio laisvė, jog šį sektorių valdo oligarchai, tas e, milijardas e, pasisavintų eurų, taip pat rodo, jog nėra teisingumo, jog pilietinė visuomenė neturi įtakos sprendimams mes galime teikti makroekonominę pagalbą ar kitą pagalbą tik tai e, remdamėsi keliamomis sąlygomis ir tik tai užtikrinus, kad Moldovoje laikomasi teisinės valstybės principų. Dėkuoju, ponė Gomeš, dvi minutės. Aš e, susitikau su kai kuriais Moldovos uh, atstovais ir jie apibūdina susidariusią padėtį, kuri rodo, jog teisinės valstybės principai yra pažeidžiami, jie yra paminami. Aš kalbėjausi su išrinktu meru nes jisai buvo išrinktas, tačiau e, nebuvo įmanoma jo priimti, taip pat nėra jokios atskaitomybės. Aš manau, kad e, mes e, turime daryti būtinai spaudimą ir tai turi taip pat atsispindėti šio parlamento priimuose sprendimuose. Aš užmiršau E, ponui Šafhauseriai suteikti žodį. Dabar žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, šį kartą pritariu pranešimui, pritariu pono Štrevičiui ir ponui e, Predai, nors jie pono Sorošo turbūt laikomėsi patikimais e, e parlamentarais. E, Bet aš manau, kad pranešimas yra geras, aš manau, kad nereikia sustabdyti teikiamos pagalbos. Jūs e, nagrinėjate to, to milijardo klausimą, čia galbūt kalba sukasi apie pinigų plovimą. Aš žinau taip pat e, kai, kurių, kai kurios informacijos, kuri nebuvo atspindėta e, spaudoje šituo klausimu, bet kaip žinome, yra dvigubi standartai turbūt. Europos parlamentas taiko dvigubus standartus. Ar Kosovo padėtis daug geresnė, ar Ukrainos padėtis geresnė, kaip yra su finansinės pagalbos teikimu. Nežinau, kaip elgsis mano frakcija, bet aš pasakysiu už šį pranešimą. Dėkuoju kolegams už šią diskusiją. Jūs norite apibendrinti dar ponia Užtrevičiau. Gerai, aš tik tai prieš tai pasakysiu e, savo raštu kai ką. Aišku, kyla klausimas dėl e, balsavimo atidėjimo. Frakcijos turi priimti tą sprendimą. Aš tik tai norėčiau priminti jums, jog mūsų darbo tvarkė, mūsų grafikas balsavimo yra numatytas prieš pusę metų ir jame yra atsižvelgiama į kadencijos pabaigą tad mes negalime balsuoti komitete ir e, per plenarinį posėdį po rinkimų Moldovoje. Tai paprasčiausiai neįmanoma. Kita vertus, dėl e, to grafiko buvo sutarta vienbalsiai ir čia buvo koordinuojamas taip pat mūsų darbas e, ir Ukrainos klausimų, ir Gruzijos klausimų. Bet mes turime susitarti. Aš tikiuosi, kad panas Auštrevičius ras e, tinkamą sprendimą ir kad atsižvelgs į visų frakcijų išsakytus e, nagastavimus. Dėkuoju. E, siekiant sprendimo Moldovoje, galbūt mes turime atsižvelgti tos valstybės rinkimus. Mes turime įtakoti tos valstybės politiką. Aš dėkuoju kolegoms už e, tikslingus komentarus. E, Gruzijoje taip pat vyks rinkimai, tačiau kol kas niekas nesiūlo šitos valstybės atveju atidėti balsavimą. E, pris... Žinote tą garsųjį pasakymą, jog ekonomika yra kvailas dalykas. Ne ekonomika yra kvailas dalykas, o, o sprendimai Aš manau, kad mes čia akcentuojame ne tuos dalykus, e, kuriuos reikėtų. Moldovos padėtis iš tikrųjų yra labai sudėtinga, komplikuota. Pone pirmininkė, aš e, norėčiau pateikti tokį pasiūlymą. Mes turėtume siekti konsoliduotesnės pozicijos. Aš e, surinksiu kitą posėdį, kuriame dalyvaus. E, šešėliniai pranešėjai ir parlamento nariai turėtų e, aktyviau dalyvauti sprendimų e, prieimimo sprendime. Turėtų dalyvauti ne e, patarėjai, o e, nariai. Ir mes patys turime priimti sprendimus, tad neturėtume atidėti balsavimo, bet e, turėtume surinkti kitą šešėlinių pranešėjų posėdį. Taip, gerai, bus kitas. E, šešėlinių pranešėjų plodėtis ir pabandykite išspręsti tą problemą. E, Prieimimas e, numatytas spalio 9 dieną. Kristijan, ponia pirmininkė, dėl darbo tvarkos. Galbūt jūs galėtumėte nuraminti mūsų kolegas, todėl kad jie ir apimti tam, tam, tam tikros obsesijos. Kadangi mes dar turime nagrinėti dešimtą punktą Gruzijos susi, asociacijos susitarimą aptarti. Šito klausimu iš karto norėčiau suteikti žodį ponui Mamikins. Ačiū pirmininkė, kolegos. Labai trumpai e, pakalbėsiu apie ES asociacijos susitarimą su Gruzijos įgyvendinimo padėtį. Tad e, labai e, svarbu tą įgyvendinimą įvertinti praktiniu keliu, pateikti rekomendacijų, kad susitarimas būtų veiksmingiau įgyvendinamas. Ačiū Jums, kolegos, kurie pateikėt pakeitimo pasiūlymų, turim 229 pakeitimų pasiūlymus ir tai rodo, kokia svarbi tema. Aš dabar dirbu su galimais kompromisiniais pakeitimais, su e, šešėliniais pranešėjais juos aptarsim per e, Strasbūro plenarinę sesiją ir tikiuosi pasieksim platų susitarimą. Daugelis pakeitimų skirti tiems patiems dalykams - geras valdymas, kova su korupcija, pilietinės visuomenės įtraukimas į demokratinius procesus. Bet e, nemaž, tuose pakeitimuose vis dėlto konstatuojama, kad Gruzija padarė pažangą artėdama prie Europos Sąjungos. Ir tikrai tikiuosi gero bendradarbiavimo, bendrom jėgom mes parengsim užbaigsim šį pranešimą. Labai ačiū ponė Mamikinai, labai glaustai kalbėjot kaip paprastai. Ir dabar išklausykim šešėlinių pranešėjų. Prieda Gomeš, Hans Kastaldo galą ir ponia Kalnietė paprašė žodžių. Kristianas Prieda. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolega Šetina negalėjo būti čia posėdėje ir paprašė manęs pristatyti situaciją. Jis dar kompromiso kol kas pakeiti, nėra pakeitimų sudaręs ir tai dėl to šiek tiek liūdna. Aš pateikiau pakeitimų, kur pabrėžiami įvairūs dalykai. Svarbiausia e, yra stiprinti bendradarbiavimą su Grūsija. Aš taip pat pabrėžiau būtinybę įgyvendinti E, ambicingą darbo atvarkę, kurios tikslas yra depolitizuoti valstybės institucijas ir kas leistų apriboti neskaidrų valdymą arba užkulisinius kažkokius žygius įtakojant valdžią. Kova su korupcija taip pat yra svarbus dalykas šiame kontekste. Būtina užtikrinti, kad teisingumas būtų tikrai nepriklausomas. Tai yra tas tikslas, kuriam mes pritarėme kartu su mūsų bičiuliais Gruzijoje. Kai dėl spaudos pateikiau pakeitimus, kur kalbama apie būtinybę turėti laisvą žiniasklaidą, kad žurnalistams nebūtų grasinama, kad jie galėtų dirbti tinkamai savo darbą. Tačiau, kad ir kaip bebūtų gaila, e, toje šalyje, kaip ir kitose to regiono šalyse, e, tų spaudimų, kurių gal negalėtume pavadinti grasinimais, vis tik pasitaiko. Dėkoju. Thank you, Christian Preda. Ačiū, Kristianai Preda. Ana Gomeš. Laimė, aš galėjau stebėti įvykius Gruzijoje, kai vadovavau rinkimų stebėsenos grupai 2016 metais. Ir tikrai galiu konstatuoti, kad situacija gerėja, yra gyva pilietinė visuomenė, kartu partnerystė su mumis labai svarbi Gruzijos visuomeniai. Suprantama, yra ir nemažai problemų, jas reikia spręsti. Kartu atsakomybė tenka ir mums pasitelkti reikiamų priemonių asociacijos susitarimo rėmuose, kad situacija šiuo požiūriu Gruzijoje pasikeistų. Pranešime minėta keletas klausimų, problemų, apie kurias užsiminė kartu ir ponas Prieda. Labai esminis dalykas - teisminės sistemos reforma, nes ten tikrai galima padėti pakeisti. Galima turėti labai aktyvę pilietinę visuomenę, pluralistinę žiniasklaidą, antai kanalas Rusta vidu, tai yra opozicijos požiūris kleidžiantis, bet e, kita vertus to nepakanka. Situacija kartais e, užblokuojama tiesiog priimant tam tikrus politinius sprendimus. Antai praėjusią savaitę lankiausi Gruzijoje, susitikau su pilietinės visuomenės organizacijomis ir jos man pateikė e, faktų, pateikė tam tikrų minčių apie tai, kad jie nori matyti e, geresnę padėtį, bet kartu valstybės saugumo aparato veiksmai kartais um, už juos netraukiama atsakomybėn. Uh, Buvo tokių atvejų, kada asmuo, jaunas e, asmuo, e, toje vietovėje, kur gyvena etniniai čečienai, dėl savo veiksmų jis buvo kaltinamas e, teroristinė veikla ir visa tai kelia nepasitikėjimą valstybės aparatu. Kitas klausimas - korupcija. Čia irgi reikia bendradarbiauti. Kartu e, kripto, kriptovaliutų klausimas yra labai svarbus. Mes irgi turėtume skirti deramą dė, dėmesį tam. Tai irgi susiję su korupcija. Be to, šalies laukia prezidento rinkimai. Atrodo, kad juose dalyvaus tikrai įdomių kandidatų. Aš buvau su pora jų susitikusi, išgirdau nemažai e, minčių apie būsimus rinkimus iš jų, apie jų būsimus veiksmus. Ačiū kolegos, mes jau labai vėluojam. Laikykitės dviejų minučių nustatyto laiko. Pone Harms. Taip galiu galiu pratesti ponios Gomeš mintis. Iš tikrųjų vyksta teigiamų poslinkių. Gruzijoje dabar ruošiamasi e, rinkiminiai kovai, bet kita vertus vasara ne vien e, Gruzijoje e, nuvilnijo protesto bangų, panašiai kaip ir Moldovoje, tačiau truputį kitaip buvo ir Gruzijos vyriausybė tame kontekste elgesi visiškai tinkamai. Yra problemų susijusių su žiniasklaidos tam tikrais suvaržymais, apie tai buvo užsiminta. Mes kalbamės e, su Gruzijos vyriausybės atstovais ir e, vis dėlto man susidarė įspūdis, kad uh, yra poslinkių. Kartu e, valstybės saugumo žvalgybos tarnybų reforma vyksta, Ana Gomeš apie tai užsiminė. Na, o žmogaus teisų pažeidinėjimai irgi savotiškai siejasi su Turkijos vaidmeniu. Ir aš esu pasirengusi pateikti pakeitimo pasiūlymą, e, kuriame kalbu apie tarptau, vadinamasias tarptautinės mokyklas e, Gruzijoje. Labai svarbu e, ne, ne, ne, tiesiog stebėti mm, Turkijos savotišką daromą spaudimą e, Gruzijai, mm, kai matom, kad valstybės tam tikrų struktūrų struktūros prisideda prie žmonių grobimo, tą matėm ne vien tik tai Gruzijoje, bet ir Ukrainoje. Tad turėtume nepamiršti Turkijos poveikio. Labai ačiū, ponia Harms. Galiu, ponas Galeris, galiu pritarti tam, ką e, minėjo prieš mane kalbėjusios e, kolegės. iki šiol e, Gruzija, e, Gruzijai pavyko atlaikyti Turkijos daromą spaudimą dėl tam tikro suimto asmens išdavimo šiai. Bet e, vertinant Gruzijos situaciją, Moldovos situaciją ir lyginant ją su Moldovos situacija, tai be jokių abejonių, kad padėtis Gruzijoje gerokai geresnė. kur, sakykime, Moldovoje buvo išrinktas e, sostinės meras, tačiau jis negali eiti pareigų. E, Gruzijoje irgi pasitaiko tokių problemų, tačiau jos kur kas mažesnio masto. Nekartosiu to, ką sakė kolegės, kita vertus galiu konstatuoti, kad e, šalyje reiškiasi tam tikra politinė polarizacija, nors aš pats nuolat susitinku su vyriausybės atstovais, e, mus įsiklausoma, tačiau politinės polarizacijos yra. Vertinant žiniasklaidos padėtį, tai mes turėtume e, įvardinti tiesiog nustatydami, apibūdindami padėtį Gruzijoje, daugiausia remtis, stengtis remtis nepriklausomais šaltiniais, turiu galvoje, kai reikia įvertinti konkrečią žiniasklaidos padėtį. Kad tokie vertinimai būtų profesionalūs, e, objektyvūs, Tad e, tam mes ketinam pateikti pakeitimų, pasiūlymų. Ačiū, ponė Galeri ir galiausia ponė Kalnietė. Ačiū, ponė pirmininkė. Mm, kalbėsiu latviškai, prašom užsidėti ausines. Be abejonės, lyginant Gruziją su Moldova, tai Gruzija iš tikrųjų atrodo kur kas geriau. Vyksta reformos ir institucijos atrodo veikia, tačiau kol kas dar vėluoja teismų sistemos reforma. Kartu valstybės administracijos ir e, tam tikros politinės partijos, jų struktūros, kai kurios tarsi susilieja. Čia kalbu, konkrečiai turiu galvoje kelis asmenis Priminsiu tą aplinkybę, kad neatskyrus valdžios e, negali prisijungti prie tarptautinės organizacijos. Brandi demokratija reiškiasi valdžių atskirimu ir kartu e, tinkamu opozicijos traktavimu. Tad e, normalioje demokratinėje valstybėje paprastai reikia įsiklausyti kartu ir į opozicijos reikalavimus. Dėl valstybės pastangų kontroliuoti masinę žiniasklaidą tai nepriimtina. Na ir baigdama pasakysiu, kad Gruzijai dar nemažai reikia nuveikti demokratijos kelyje, turiu galvoje teismų sistemos reformą, opozicijos partijų padėtį ir kartu elgimasi su žurnalistais, kurie kritikuoja vyriausybę. Ačiū. Pone Mamikinai, gal norėtumėte apibendrinti? Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos už e, jūsų išdėstytą požiūrį ir mes tikrai atsižvelgsiu į tai, ką jūs pasakėte per e, spalio mėnesį. Dabar balsuosim AFET komitete spalio 9, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama arba per lapkričio, arba per gruodžio sesiją. Na ir dabar einam prie 11 darbo tvarkės punkto tyrimo išvadų pristatymas. Pone Galerį. Labai trumpai. Noriu pasakyti, kad čia mm, mm, yra kolegų iš Gruzijos, kurių buvimą čia reikėtų kažkaip šiek tiek oficialiau pastebėti. Pirmininkas. Pasveikinkim kolegas, sveiki atvykę į Europos parlamentą, jūs e, atvykote dar vieno reguliaraus vizito į Briuselį ir tai yra puiku. O dabar kitas darbo turkis klausimas yra tyrimo institucinės struktūros kūrimos asociacijų starimo įgyvendinimui Gruzija, Moldovoje ir Ukrainoje lyginamasis tyrimas, to tyrimo pristatymas. Nedalyvauja visi vicepirmininkai, tad jums leidusime susitarti, kas vadovaus posėdžiui. Rebeka, ponia Harms, ar norėtumėt vadovauti posėdžiui? Aš grįšiu už 15 minučių, nes turiu skubiai paskambinti, sako pirmininkas. Rebeka, tai tieščiau prie prezidimo stalo. Okay, thanks uh, for the trust. Uh. Pirmininkė, ačiū už parodytą pasitikėjimą manimi. Su malonumu pavaduosiu pirmininką ir pirmininkausiu šiam posėdžiui. Mes šią studiją jau esame pristatę šiek tiek kitokiame kontekste Europos parlamente ir diskutavome neseniai Kijeve šiais klausimais. Tad šiandien man tenka malonumas pasveikinti profesorė Katarina Volčiuk iš Birmingemo universiteto. Jos specializacija yra santykiai tarp ES ir posovietinių valstybių, e, nagrinėjama rytų partnerystės santykiai, taip pat e, kaiminystės politika bei rytų partnerystės įvairūs aspektai. Yra parengtos trys studijos, kur kalbama apie asociacijos turimo įgyvendinimą. Šiandien tai yra paskutinės studijos pristatymas ir mes kalbėsime taip pat Euronest asamblėjoje, kur kalbama apie institucijų veikimą iš šių įgyvendinimo kontekste arba kitaip tariant, nagrinėjama, apie, nagrinėjama tai, kaip e, susitarimai vieni yra įgyvendinami geriau, kiti blogiau ir kodėl taip vyksta. Pone Vočiuk tai paaiškins geriau už mane, sako pirmininkė. Ir aš norėčiau pasinaudotame progą pasakyti, kad tai yra žmogus turintis labai daug patirties. Ir taip pat patirties turi ir kolegos dirbintys AFET komitete. Jie daro viską, kad sustarimų gyvendinimo procesas būtų tas, dėl kurio diskutuojama detaliau ir intensyviau. Kadangi įgyvendinimo procesas yra dažnai daug sudėtingesnis ir didesnis iššūkis, negu iš pradžių tikimasi, kai prasideda tie susitarimai. E, kaip asociacijos susitarimai pasirašomi, lūkesčiai būna dideli, bet sunkumų būna daug. Norėčiau pasakyti, kad esant sunkioms aplinkybėms tose partnerystės trijose valstybėse, E, patiriamas Rusijos spaudimas, kartais daugiau, kartais mažiau. Ukraina patiria daugiau spaudimo negu kitos dvi šalis, tačiau tos aplinkybės taip pat reikia nenuvertinti. Taip pat ES teikia nedidelę finansinę paramą, o tuo tarpu šalis turi didžiulių siekių keistis, įgyvendinti pasikeitimus. Pone Volčiuk šiuo atveju mums pateiks tikrai daug vertingos informacijos. Džiaugiamės jūs čia matydami, ponia Valčiuk. Labą dieną. Kalbėtos mikrofonas neveikia. Noriu atsiprašyti vertėjų. Aš esu greita kalbėtoja, slavų kalbos atstovė. Tai štai, darbo tvarkė labai intensyvi, sukaupta patirties labai daug. Klausiausi ankstesnių diskusijų ir noriu pasakyti, kad aš taip sakant, į mišką vežu medį su savo argumentais šiais. Bet mano tikslas yra žengti žingsnį atgal, šiek tiek atsitraukti. Atsiprašau tų, kurie tikėjosi, kad aš galbūt aptarsiu labai detalius klausimus, bet ne, taip nebus. Aš galėčiau juos aptarti detaliau, jeigu būtų klausimų, bet aš noriu šiek tiek atsitraukti ir iš tam tikro atstumo panagrinėti, ką reiškia asociacijos sustarimai ir pačioms šalims, kai tenka kalbėti apie jų gyvendinimą. Uh, kalbėsime labiau apie koordinavimą šių visų procesų. Asociacijos tarimai yra vieni iš sudėtingiausių pasaulyje, kaip žinia. Su, jie pasirašomi su šalimis, kurių lygmuo, kalbant apie teisinį, politinį ir socialinį ekonominį išvystymą, yra labai skirtingas. Tai yra didžiulis iššūkis. Aš norėčiau, kaip dariau ir studijoje, atidžiau pažvelgti į tai, kas vyksta po to sustarimo pasirašymo, kokie instituciniai mechanizmai susikūrė e, tų sustarimų gyvendinimui, nes tai mums leidžia atlikti tinkamą apžvalgą apie tai, kiek pažangos yra pasiekusios šalis ir kiek jos gali įgyvendinti susiturimą e, per numatytą laikotarpį. E, dėl tų laikotarpių šiek tiek vėliau paminėsiu ir norėčiau pasakyti, kad mano studija yra aiški. Aš nebandysiu teikti kažkokių tiesų, padarysiu labiau apžvalgą ir visa tai yra paremta mano sukaupta patirtim. Aš keliavau po visas tris tas šalis, jas žinau, Bet štai dabar turime kalbėti apie institucinius mechanizmus. Ką mes turime žinoti? Yra trys čia svarbus ingredientai. Pirmiausia, politinė lyderystė. Ar turime atsakyti klausimą, ar politinis aukščiausias lygmuo remia pasikeitimus. Ne deklaracijomis, bet veiksmais, ar jie tikrai siekia susirimo gyvendinimu. Antras ingredientas yra koordinavimo mechanizmas siekiant išsiaiškinti, ar vyriausybės ir parlamento struktūros tinkamai koordinuoja įgyvendinimą. Labai dažnai tai turi apimti ir horizontaliuosius klausimus. Na ir galiausiai trečias ir gal mažiausiai vertinimas instrumentas ir ingredientas yra instituciniai gebėjimai. Parlamentuose ir individualiuose ministerijose tas koordinavimas turi būti ir tie instituciniai gebėjimai turi būti, kad žmonės būtų kvalifikuoti ir žinotų, ką jie daro ir kodėl, kalbant apie tų susirimų gyventinimus. Norėčiau tarti keletą žodžių apie ankstesnę diskusiją. Kai pasirašome asociacijos sustarimai, e, yra labai svarbu, kad e, būtų tariamasi dėl konkrečių dalykų. Pirmiausia, turime susitarti dėl politinio bendradarbiavimo, dėl politinio dialogo. Ta susitarimo politinė dalis, bendroji dalis turi būti tokia, kur kalbama apie švelniosios teisės, e, taip sakant, aspektus. Ir tam, tai daliai, tai politiniai daliai kažkokiu laikotarpiu nėra, nėra numatyta. Demokratija, žmogaus teisės, rinkimų reformos, uh, yra tie dalykai, kurie neturi kažkokių specialių e, laikotarpių numatytų. E, daugiau apie laikotarpius kalbama techniškesnėje dalyje, pavyzdžiui, kur kalbam apie laisvą prekybą ar apie sektorių atskirų bendradarbiavimą. Tuo tarpu priedai gali būti labai prie susitarimų detalus. Ten yra specialios direktyvos ir ten numatyti labai griežti laikotarpiai, kada turi vykti tas įgyvendinimas. Ir kai kalbame apie asociacijos susitarimus, atsiranda, pavyzdžiui, e, sprendimas tada, ar labiau kalbame apie vieną tą aspektą, ar apie antrą, ar apie abu kartu. Tenka pripažinti, kad dalykai ne visada yra tinkamai sinchronizuoti, kaip Moldovoje, pavyzdžiui, tos sinchronizacijos trūksta. E, Taigi politinis lygmuo yra be abejo svarbus, kaip mes žinome, ir apie tai minėjome ankstesnėje diskusijoje. Mes kalbame apie politinį konsensusą dėl proeuropinės orientacijos, bet ne tik deklaracijomis, bet kalbame apie konkrečius veiksmus įgyvenęs strateginės reformas. Tas politinis konsensusas yra ne tik tarp politinio elito, bet Taip pat tai, tam turi pritarti ir aukšto lygio figūros, taip sakant, asmenys, kurie susijęs su gyvendinimu. Pavyzdžiui, e, bankai ir kiti visuomenės veikiai, kurie pritartų tam. E, politiniai veikiai gali keistis, jų nuomonės gali keistis, tačiau norėčiau pasakyti, kad labai svarbus vaidmuo tenkantis politikams yra, ne, tačiau nemažiau svarbus yra administracinis vaidmuo kur, kur, kur labiausiai vyksta tų sustarimų įgyvendimas. Būtent administracijame lygmenys yra svarbiausias. Egzistuoja koordinavimo struktūros, e, individualios ministerijos, egzistuoja padaliniai, e, atskiri padaliniai, padaliniai parlamentuose, kurie atsakingi už sustarimų gyvendinimą. Ir vėlgi, čia svarbu yra patirtis ir turimos žinios. galime aiškiai matyti, kad šalis visos dažniausiai puikiai žino, kokia yra sukaupta geriausia praktika. Jos, pavyzdžiui, gali pasižiūrėti atitikties tam tikrus parametrus, kaip bendradarbiavimas su komitetais apskritais, kaip, pavyzdžiui, taip pat egzistuoja komitetai tam tikros struktūros, su kuriais koordinuojamasi dėl bendro proceso. Tačiau tų struktūrų turėjimas, nors yra E, sveikintinas dalykas, tačiau be veikiančių politinių institucijų procesas nepajudės. E, politiniai procesai ir jų veikimas taip pat labai svarbus, kaip pavyzdžiui, Ukrainoje parlamentas e, dar turi išspręsti vidaus veikimo ir teisės aktų prieimimo daug, dėl daug dalykų. Tačiau turime pasižiūrėti, kaip veikia atskiri mechanizmai. Bet jeigu parlamentas veikia neefektyviai, kaip veiks efektyviai kiti dalykai. Turime užtikrinti, kad visos tos struktūros tikrai efektyviai veiks. Tai yra vienas iš svarbiausių šios studijos aspektų. Vėlgi, kas yra labai svarbu, tai yra institu, svarbu yra tai, kad instituciniai mechanizmai kartais neveikia taip, kaip norime. Tai yra susiję su platesniu, e, su, su platesniu instituciniu vaizdu ir valdysenos kokybė. Nėra jokios abejonės su tuo, kad su asociacijos surimo įgyvendinimas e, pastumėja šalis į priekinės linijas, jos įsipareigoja perimti geriausią praktiką tiek dėl teisės aktų kūrimo, tiek dėl eilės kitų dalykų. Taigi, tos, tie, tos egzistuojančios praktik, spragos gali, pa, gali sudaryti sąlygas tam, kad asociacijos sutarimai bus įgyvendinami lėčiau. Akivaizdu yra tai, kad koordinavimo struktūros geriau veikia tada, kai numatytos sąlygos yra prieduose. E, kuo daugiau ten dėmesio sutelkiama, tuo paskui darbas vyksta efektyviau. Tai yra savotiška sąsaja tarp dviejų mano jau minėtų lygių. Štai tai matoma įgyvendinimo planuose daugiausia yra susitelkiama prie techninių aspektų. Techniniuose aspektuose kalbama apie tokius dalykus kaip demokratija, teisės valstybės principus, o paskui pereinama prie veiksmų ir numatytų laikotarpių nustatymų susitarime. Kai dėl veiksmų, tai yra tie dalykai, kuriuos bent jau aš vadinčiau savotiškų indėlių. E, seminarų organizavimas, mokymai ir panašus dalykai yra veiksmai. E, kartais nėra vertinama tai, kaip efektyviai veikia valstybės institucijos, kai tenka įgyvendinti e, teisės įsipareigojimus. Ir labai dažnai tai yra siema su konkrečiais terminais ir tai yra problema, kalbant apie Moldovą ir Ukrainą ypatingai. Kodėl? Todėl, kad dažnai kalbama apie teisės aktų harmonizavimą. Tai yra tas dalykas, kuris reiškia, kad nacionaliniai teisės aktai turi atitikti ES akį, bet tam reikia daug energijos, tam reikia daug pastangų ir kol kas nedaug gebėjimų yra skiriama tam, ką mes vadiname poveikio analizę. Jeigu mums reikėtų sukurti, pavyzdžiui, e, tei, maisto saugos inspekciją, kiek tai kainuotų, kiek laiko žmonės reikia mokyti, kaip juos mokyti, kiek kainuotų sukurti laboratorijas. Tai yra techninis klausimas susijęs su šiuo sprendimu. Ir galiausiai E, reikia pasakyti, kad ta patirtis dar ir tos žinios nėra sukauptos. Šalis dirba, siekia tų tikslų, bet finansinės implikacijos to gyventinimo dar nėra pakankamai įvertintos. Ir, e, o tuo tarpu žinome, kad sustarimai per dviejus, trejus metus turės būti gyvendinti. Man susidaro toks jausmas, lyg reiktų paskubėti, sako kalbėtoja. Taigi mes turime planavimą, at, atsiskaitimo sistemą, bet uh, stebėsenų struktūros kartais neveikia pakankamai gerai. Mm, nėra kad tos e, koordinavimo struktūros gavusios tiek politinių įgaliojimų, kad galėtų atlikti taip pat ir stebėseną. Taigi svarbu, kad tarp nacionalinių reformų planų, sektorinių planų ir sektorinių reformų būtų numatytas ryšys. Štai matome jungtis savotiškas šalis turi sukurti tam tikrus gebėjimus, įskaitant e, per viešosios administracijos reformas. Moldovoje ir Ukrainoje tai ypač būdinga. Ir kartais e, Moldovoje, pavyzdžiui, trūksta tam tikrų dalykų, bet ten administracinė reforma vyksta, e, susitarimai gyventinami, tam reikia laiko. Ir tuo pat metu laikrodis tiksi. Asociacijos sustarimas turi būti gyvendinamas tam tikrų metų. Tai yra lik savotiškos dviejopos lenktynės susijusios su to sustarimo gyvendinimu. Jeigu pažvelgtume į parlamentus, vėlgi, ką mes matome? Matome, kad geriausia praktika yra įtvirtinta ir kai tenka kalbėti apie komitetų vaidmenį, ne visada yra aišku, ką tiksliai turi daryti komitetai. E, koks jų vaidmo integracijos procese, kaip veikia teisėkuros procesas. Ir ypač Ukrainoje tai pasireiškia. Taip pat atitikties patikrinimas vėlgi yra labai svarbus dalykas, bet tam trūksta žinių. Tačiau dar svarbiau yra tai, kiek parlamentai turi patys žinių ir patirties, kad galėtų e, atlikti prioritetų nustatymą tinkamai ir kad galėtų tinkamai apžvelgti, kas pasiekta. Be abejo, tam reikalinga parlamentams parama. Ne, pirmiausia, iš Europos parlamento, bet ne tik. Teisinė harmonizacija irgi yra labai sudėtinga savoka. E, atliekant studiją, vėlgi čia pripiešim dėžų, dėžių ir dėžučių, bet tai yra iš tikrųjų labai sudėtinga struktūra. E, jeigu reikės, galėsiu pakomentuoti detaliau paskui tą skaidrę. Dabar susitelkime šiek tiek prie kito dalyko, dėl, kur kalbam apie ES pagalbą ir paramą. Moldovoje ir Ukrainoje ta parama vyksta, įgaunama ir norėčiau pasakyti, kad ES institucijos e, remia valstybės institucijų atkūrimą tose šalise, ypač Moldovoje ir Ukrainoje. Tačiau matome, kad daug įgyvendinimo aspektų susijusių asociacijos sutarimu e, yra remiami teikiant klasikinę techninę pagalbą. Aš šiek tiek atlikau tyrimų susijusių su Ukraina šiuo klausimu ir atrodo, kad ta parama, kurią teikia Europos Sąjunga, yra pap papildoma tam tikrais tyrimais, kur kalbama apie techninės pagalbos neefektyvumą. Pasitaiko korupcijos, sukčiavimo atveju. Tai yra kitas kraštutinumas. Šiaip taisyklės labai sudėtingos ir užkirsti kelią korupciją ir sukčiavimą kartais būna nelengva. Diskusijose, ir man tai yra tikrai labai svarbu, tiek nacionaliniai politikai ir ekspertai, tiek ES delegacijų atstovai ir vietose dirbantis ekspertai mini tą faktą, kad įgyvendimo proceso e, stebėjimas nėra tinkamai atliekamas. Delegacijose žmonės, žmonėms dirbantiems trūksta gebėjimų, toms delegacijoms trūksta gebėjimų, kad galėtų tinkamai procesus stebėti ir teikti ataskaitas. Pranešime yra pateiktas ilgas sąrašas rekomendacijų, gal šeši puslapiai. Ten numatytos ir bendros rekomendacijos visoms šalims ir ES institucijoms pačioms. Ir mes, manyčiau, turime daug realistiškiau žvelgti ir gyventinimą žiūrėti labiau strategiškai. Ir siekti, kad gebėjimai būtų sukurti, nes priešingų atveju nepasieksim sėkmės. Šaltis band, šalis pačios bando visus įsipareigojimus įgyvendinti, bet dar kol kas jums trūksta gebėjimų sėkmingai tai padaryti. Dėl Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos štai turiu tokių specialių skaidrių dar. Bet e, prie jų neapsistosiu, pereisiu prie išvadų. O išvados, kaip jau sakiau, yra tokios. Geriausia praktika yra žinoma ir e, yra bent jau ketinimų labai rimtų tą praktiką įgyvendinti. Visos šalis turi reikalingus sukurtus mechanizmus. Reikia pasakyti, kad Moldova ir Gruzija pasidarė daugiausia pažango šiuo požiūriu. Ne tik, tik dėl to, kad įsigaliojo anksčiau šie susitarimai, nes tai tuo būdu jos laiko turėjo daugiau tiems mechanizmams sukurti. Bet yra padaryta esminių pagerėjimų, aš jau apie tai sakiau diskusijos metu. Tačiau įgyvendinimo mechanizmai negali išspręsti politinių asociacijos sustarimų aspektų. Apie tai buvo kalbama ankstesnės diskusijos šiandien metu. Instituciniai mechanizmai atspindi valdysenos kokybę. Tai reiškia, kad kokybė turi gerėti apskritai prieš kalbant apie efektyvų asociacijos sutarimo įgyvendinimą. Buvo kalbėjoma apie tai, kad valstybė reikalingi gebėjimai, bet iš patirties žinome, kad tiems gebėjimams sukurti tai reikia laiko, dažnai ne vienerių metų. O tuo tarpu e, įgyvendinimo laikotarpiai nenumaldomai artėja. Be abejo, šalims reikia paramos, ypač Ukraina dėjo didelės pastangas, e, dėjo didžiulės pastangas, e, taikė inovacijas, ypač kuriant institucinius gebėjimus, Tačiau asociacijos susitarimas yra toks, kai teikiama techninė pagalba. Ir manau, kad dabar e, tos techninės pagalbos efektyvumas jau pasiekė savo ribas. Nepaisant tų visų teigiamų pasikeitimų ir daugybės atliktų veiksmų šalise, sunku yra vis tiek neprieiti prie tos išvados, kad asociacijos susitarimai yra svarbus pačioms šalims, kaimininėms šalims, bet patys svarbiausi, svarbiausi aspektai yra su jais už pačią šalimi, kuri tą susimą pasirašo. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju Jums už pasisakymą. Norėčiau pridėti dar tokį komentarą. Aš manau, kad tai tinka ir įgyvendinimo e, ataskaitoms, apie kurias kalbėjome pranešėjams būtų buvę naudinga prieš savo pasisakymus išklausyti, ko gero, šį pranešimą rekomendacijos buvo ypač įdomios. Norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas, teikdamas savo dalyvavimą, Euronest asamblėjoje jau turėjau galimybę pastebėti, kad reikia daugiau koordinavimo. Euronest mes prieš metus sukūrome darbo grupę, kurios darbas yra stebėti, kaip įgyventinami asociacijos sustarimai. Tai yra viena iš svarbiausių darbo grupių e, Euronest. Be abejo, taip pat reikia pasakyti, jog par, šalių partnerių parlamentai taip pat sukūrė savo parlamentinės asamblėjas ir Moldova, ir Gruzija, ir Ukraina tam, kad būtų galima susitikti ir diskutuoti dėl tų situacijų, kurios yra labiausiai iššūkį keliančios. E, dabar mes turime taip pat žengti tam tikrus žingsnius ir koordinuotai atsakyti į tuos iš, iškilusius iššūkius, kurio minimi studijoje. E, dabar e, rytų partnerystė kitą metą šves savo dešimtmetį. Tada aš manau, kad būtų tikrai puiku pateikti konkrečių siūlymų dėl to, kaip reaguoti, kaip, kaip turėtų veikti ES institucijos dabar. Mes pernai dar turime, iš pernai dar turime skopį patirties šiais klausimais. Pasisakyti norėjau Sandra Kalnietė, žodis jai. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponė Sandra Kalnietė. Aš noriu padėkoti Jums už labai įdomų pranešimą. Sritis tikrai labai kompleksiška. Kalbame apie asociacijos susitarimų gyvendinimą. Aš esu išrinkta šalyje, kur 14 metų ar dar daugiau buvo taikomi šie susitarimai. Aš esu iš Latvijos ir aš manau, kad vienas iš, viena iš jūsų išvadų yra ypatingai svarbi. teikti techninę pagalbą yra geras dalykas, tačiau tas, tas požiūris turi savo ribas. Taip, daug svarbiau yra žiūrėti į politinės pasiekmes, kurias jaučia šalies žmonės. Svarbu yra politinė valia e, institucijos šalyje. Ypač parlamentas šalyje atlieka svarbu vaidmenį. Tai yra taip pat susiję su turimomis žiniomis tose struktūrose apie integracijos procesą, apie asociacijos erdvę. Aš suprantu, kad jūs e, ko gero padalinsite čia savo studiją, ar ne? Kad parlamentarai ar afeto komiteto nariai galės ją gauti. Mm, aš tikrai norėčiau turėti daugiau laiko atidžiau ją peržiūrėti. Dėkoju. Ar dar būtų klausimų, pastabų? Jeigu ne, tuomet e, žodis e, jums, jūs dabar turite pakankamai laiko atsakymams. Dėkuoju. Turiu pasakyti, jog e, aš labai glaudžiai bendradarbiavau su kolegomis, kolegomis iš Lietuvos ir e, iš valstybių dabartinių kandidačių. Tad e, aš puikiai žinau, ko reikia, kad būtų pasiekti šitie tikslai. Ir vienas iš aspektų yra svarbiau toks, kodėl e, Moldovoje ar Ukrainoje yra penkios ar šešios kartos įvairių projektų, kuomet reikia tik tai, tik tai vieno projekto. Uh, nes e, to, tos techninės sąlygos buvo tenkinamos Lietuvoje, pavyzdžiui, kuomet savo laiku tai vyko, tu tarpu Moldovoje ne, mes turėtume mokytis iš savo klaidų. Galbūt aš ne objektyviai žiūriu, tačiau e, kalbant apie gerąją praktiką, e, tai pasiteisina kai kuriuose srityse, bet ne techninės paramos srityje. Aš e, išanalizavau e, techninės paramos aspektus Ukrainoje ir e, mes čia matome tam tikras pasiekmes iš dešimto dešimtmečio tacis paramos teikimo laikų ir tos valstybės kol kas dar yra likusios būtent toje e, plotmėje. Daug e, ekspertų atvyksta, e, dirba ten, tačiau padėtis nesikeičia. Tad taip yra Ukrainoje, bet Moldova yra būtent geriausias galbūt pavyzdys, kur uh, kur iškyla daugiausiai problemų šituo požiūriu. O Lietuvoje, pavyzdžiui, tie dalykai vyko labai e, veiksmingai. Tad iš tikrųjų reikia mokytis iš e, daromo klaidų ir senai jau reikėjo taip e, daryti. Ir komisijos atstovai, ir ES ekspertai dirba tove, tose valstybėse, ir e, jie nėra patenkinti tuo, kaip visas tas procesas e, vyksta. Tad e, būtent norėjau akcentuoti tokį labai jautrų aspektą. Dėkoju. Dėkoju už jūsų darbą, jūsų e, įsipareigojimus šios ryties. Mūsų e, vienų iš paskutinių komandiruočio Ukrainoje metu Mes kalbėjome apie tai, kad daug pinigų yra skiriama ekspertų darbų tose valstybėse ir mes matome, kad institucijos nėra kūriamos taip, kaip mes norėtume, bet e, turi būti investuojama taip pat ir į ekspertų gebėjimus tų institucijų e, viduje, tad reikia pusiausvėros tarptų dalykų. Dėkuoju už. Uh man e, perdotus pirmininkės įgaliojimus, bet dabar mano pirmininkavimas baigėsi, ponas Makelis dar sugrįš už kelių minučių.